Ex. Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Erst Labas rytas, mėly kolegos. Pirmas mūsų šį ryto darbų tvarkės klausimas, tai poveikio vertinimas. Ir mūsų nuomonės referentas yra Charles Chichester. Prašau, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi, kad mes čia taip gausiai susirinkome apsvarstyti tokius svarbaus klausimų. Manau, pasiduosiu pagundai kalbėti kiek ilgiau, kad daugiau kolegų spėtų atskubėti į posėdžio salę. Šiaip ar taip e, Diskusija labai naudinga vyko šio klausimu prieš keletą savaitę, kai dar neturėjome nuomonės projekto, buvo tik darbinis dokumentas. Nuo tada situacija neipatingai te pasikeitė. Todėl reiktų palaukti kolegų pakeitimų ar pasiūlymų, kad būtų galima tęsti diskusijas. Tiesiog norėčiau priminti, kas tai yra pranešimas dėl nepriklausomą poveikio vertinimų užtikrinimo. Tokiai koncepcijai aš labai pritariu. Tai suteikia patikimumo poveikio vertinimams, pabrėžia jų nepriklausomumą, užtikrina nešališkumą. Nuomonėje pateikta pasiūlymų, kurie galėtų sustiprinti nepriklausomybę. Maničiau, pats ambicingiausias pasiūlymas būtų ką daryti, jeigu teisėkros pasiūlymas keičiamas per svarstymą komitete ar kažkuriame kitame svarstymo etape parlamente, tai poveikia vertinimas turėtų būti atnaujintas, kad atspindėtų pakeitimus e, tekste. Manau, tai protingas pasiūlymas, tačiau tikrai bus nelengva e, to siekti, kadangi laikas mus dažnokai spaudžia. Jeigu Mes norime būti išsamei informuoti prieš balsuodami plenarinėje sesijoje. Sakyčiau, reiktų siekti poveikio vertinimo papildymo, kuriame būtų konstatuota, jog jokių naujų pokyčių nereikia, arba būtų pakomentuoti nauji pasiūlyme pateikti e, aspektai. Aišku, šis klausimas, manau, bus problematiškas, bet reiktų į poveikio vertinimo valdybą įtraukti nepriklausomus ekspertus, kurie būtų savarankiški ir nepriklausomi, duotų naudos visam procesui. Dar pažymėsiu, kad poveikio vertinimų srityje pažangos yra, Ir komisija tikrai puikiai padirbėjo, o aš norėjau padirbėti dar geriau. Tiek, ponė pirmininkė, laukiu kolegų komentarų, o, o jeigu jų nebus, tiesiog padėkosiu. Ačiū. Ponas Benson, pirmasis šešėlinis pranešėjas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Nuomonės projektas apima daug visai neblogų dalykų, ypač kur kalbam apie mažas ir vidutinės įmonės ir administracinės aštos mažinimą joms. Yra pabrėžiama, kad administracinės aštos mažinimas turi būti esminis dalykas. Mažos ir vidutinės įmonės nuolat turėtų būti traukiamos į poveikio vertinimą. Buvo pateikta pakeitimų, jų tikslas buvo pagerinti nuomonę, pavyzdžiui, kur kalbama apie e, e, ekonominės partnerystės, apie poveikio vertinimą ekonominiai partnerystiai. Na ir e, egzistuoja tarptautiniai standartai susijęs su vertinimu. Manyčiau, kad tuo būtų galima pasinaudoti, galima pasinaudoti tą patirtim ir atliekant vertinimus. Aš manyčiau, kad būtina suteikti nuomonę e, vertintojams e, pažvelgti projektų esmę. E, vertinimai turėtų būti skelbiami viešai. Poveikio vertinimo vertinimas turėtų būti apibendrinimas ir skelbiamas, kad būtų galima geriau apibriežti, kas ir, ir kaip turėtų būti daroma. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone Badė Ikočit, kuri pavaduoja šešėlinę pranešėją, kaip suprantu. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Pone Teresa, ar yra, yra išvykusi į kelionę, atsiprašo, kad negali čia dalyvauti, tad įgaliojo mane perduoti jos mintis ir perskaitysiu jos parašytą tekstą. Kaip jau sakiau vienu iš savo pasisakymų metu anksčiau, reikia pripažinti, kad komisija per penkerius metus dėjo ypatingas pastangas siektama teikti geresnius teisėkūros aktus. Aišku, dar lieka nemažai nuveikti, kad būtų galima sustiprinti poveikio vertinimo e, procesą. Būtent dėl to yra būtina peržiūrėti e, komiteto struktūrą ir atliekamą darbą. Kai dėl ekspertų, reikia pasakyti, kad e, sumažėja iniciatyva, e, kurią turėtų rodyti ekspertai. Aišku, tai nereiškia, kad ekspertus yra trukdoma įtraukti poveikio vertinimą, nes jų dalyvavimo tikslas yra užtikrinti geresnį skaidrumą ir tyrimo objektivumą. Antra, taip pat e, Reikia pasakyti, kad nepriklausomų poveikio vertinimas turėtų būti dinamiška procedūra, kuri turėtų įtakos teisėkaros procedūrai visos jos trukmės metu. Būtent dėl to mes manome, kad, e, kad poveikio vertinimo projektai turėtų būti skelbiami, konsultacijos turėtų vykti dar prieš prasidedant teisėkūros procedūrą. Reikia laikytis integruoto požiūrio, kurio dėka galima atsižvelgti tarpusavio sąveiką, tarp įvairiausių ekonominių aspektų. Kaip buvo pasakyta, mažos ir rutinės įmonės turi sulaukti ypatingo dėmesio. Lygiai taip pat kalbant apie įvairius socialinius, ekonominius, sanitarinius aspektus. Dėkoju. Dabar ponas Metsaros paprašė žodžio. Köszönöm, elnök úr. Annak érdekében, hogy a jogalkotás az EU intézmények siekiant užtikrinti, kad teisėjų kūra es institucija liktų skaidri ir būtų pagrista skaidrumo principais, mums reikia aplinkos poveikio vertinimo, hmm, ekonominio poveikio vertinimo ir taip toliau. Šeštųjų metų gruodė buvo sukurta komisijos poveikio vertinimo valdyba. Dabar būtina gerinti poveikio vertinimo kokybę Todėl EP turi palaikyti panašias iniciatyvas. Taigi tą kokybę būtina pagerinti, tai svarbus tiklas, tačiau tuo pat metu turime galvoti apie administracinės naštos mažinimą ir e, tam tikrus esminius kriterijus, bei jų įtvirtinimą, kad poveikio vertinimai būtų tikrinami, nes Tokiu būdu jie galėtų labiausiai pasitarnauti politikai, politikams. Komisija turėtų užtikrinti, kad poveikio vertinimai būtų atlikti, nors kartais tam pasipriešinama. Niderlanduose, Švedijoje, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje poveikio vertinimus atlieka nepriklausomi ekspertai, kitur tuo tarpu uh, vyriausybinės struktūros. Uh, reiktų pabrėžti, kad poveikio vertinimas turi padėti priimti sprendimus, negali jų pakeisti. Poveikio vertinimai turi būti atlikti nepriklausomai, tokiu būdu prisidėsime prie geresnės teisėjų, kurios kūrimo. Būtina užtikrinti, kad poveikio vertinimo valdyba būtų nepriklausoma nuo komisijos šios e, valdybos narius turėtų paskirti parlamentas. Taip pat turime pasirūpinti, kad šios valdybos nariai galėtų e, patarti, nustatant biudžetinius kriterijus poveikio vertimo, reikia kiekvienu teisėjų kurios projekto atveju, tačiau ji turėtų būti tiek kompetitinga, tiek politiškai aktuali. Ačiū dabar kolega Tomas. Uh, thank you. So, my, my first question is, is this... Kolega Turmes, aš turėčiau klausimą komisijai. Ar komisija yra šitame posėdėje, jūs atstovai, ar yra? Nes man būtų įdomu sulaukti komisijos komentarų apie tai, ką jie mano, apie tai, ką mes veikiam. Nes yra tikrai labai sunku vertinti kažką, jeigu viską, ko mes norėtume daryti, vėluoja. Pavyzdžiui, mes kalbam apie finansinę krizę. Jeigu mes būtumėm porą metų pasilikę prieš atlikdami vertinimą, tai kas būtų įvykę? Juk yra situacijų, kur reikia veikti greitai. Nes mes štai dabar generuojame idėjas. Ir aš manyčiau, kad reikia daryti kažką matomo, apčiuopiamo. Aš manau, kad jeigu laikysimės ir toliau kažkokio nematomo veikimo priemonių, tai tuomet situacija bus tikrai labai keista, mums prireiks metų, daugybės metų. Galbūt reikės daugiau reguliavimo, reguliavimas ateit, tas ateitis reguliavimas turėtų būti protingas, išmintingas ir aš dėja negaliu pritarti tam dalykui, kad vertinimui numatomas šitoks ilgas laikotarpis. Na, kai kas e, laikus tokio vaikiško požiūriu, kad, pažiūrėjau, kuo mažiau ES kišasi visur, tuo geriau. Tačiau aš negaliu tam pritarti. Manau, kad mums netokio ne, ne požiūriu reiktų laikytis. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, jeigu mes atliekame poveikio vertinimą, aišku, turėtume vertinti, kiek administracinės naštos patirs įvairūs ekonominiai subjektai, tačiau reguliavimas juk yra E, šis tas daugiau negu kažkas ypatingai palankaus e, verslui. Ir tai yra taip pat ir priemonės skirtos apsaugoti piliečiams. Aš manau, kad socialistai iš tai teisingai sako, kad bet koks poveikio vertinimas turi turėti aplinkosaugos elementų labai rimtų, socialinių elementų ir aš norėčiau pridėti dar kažką, kas dažnai pamirštama. Mes turime žvelgti, kokį poveikį tai turės būsimoms kartoms. Dažnai, primdami sprendimus, mes nežvelgiame toliau būsimų rinkimų. Bendraujam su lobistais, pataikaujam kai kurioms piliečių grupėms, nes mums tai yra svarbu ateities rinkimams, bet tai neliečia galbūt ateities kartu arba gali neigiamai jas paveikti. Todėl aš manyčiau, kad mes turime nepamiršti to, ką turi reikšti mūsų priimami teisės aktai, kokį poveikį jie turės ir būtent kokį poveikį turės būsimoms kartoms. Dėkoju. Ačiū. Manau, kad čia nėra klausimas daugiau ar mažiau Europos, bet problema yra ta, kad turime renkti gerus teisės aktus. Mes kartą jau labai intensyviai diskutuojame diskutavome, ar visus e, teisės aktų poveikius e, galėjome tinkamai įvertinti ir suvokėme, ką nusprendžiame. E, turime suvokti, kad verslas taip pat yra mūsų piliečiai ir jų interesus reikia atižvelgti. Čailsai, tu ar komisija pirmiau, ar komisijoje kas nors galėtų atsakyti į pateiktą klausimą. Komisijos atstovų matau yra, bet niekas negali atsakyti. Ačiū komisijos atstovams, kad atėjote. Gaila, kad tų, kurių reikia, taip ir netėjo. Čarlzai, prašom. Galiu tik tai uh, spėlioti, kad e, komisijos atsakingas asmo dabar giliai panyręs į svarstymus ir galvoja apie tai, ką e, jos sprendimas nulems ir koks bus jos sprendimo poveikis. Kolegos, ačiū labai už jūsų konstruktyvius komentarus, e, tikrai vertinu juos. Nebejoju, kad jūsų pakeitimai, pakeitimuose atsispindės išsakytos mintis, dirbsime kaip įprasta. Tiesiog norėčiau pratesti du komentarus. Pirmasis ponios Madurėl. Tikrai nesiūlau iš naujo sukurti visos procedūros, panašus pokyčiai būtų pavojingi, tačiau šį beitą ir tam tikrus elementus reikia keisti, ypač savarankiškumo užtikrinime. Todėl tikiuosi, kad rasime konsensusą dėl to, kiek daug savrankiškumo turėtumėme užtikrinti. Klodo Turmes, mano gerbimo kolegos, pamastymai yra tokie pat įdomus šiandien kaip ir praeisį kartą. Tačiau vis dar vyksta aktyvios diskusijos tarp techninių priemonių ir filosofinių pamastymų. Nemanykime, kad piliečiams norisi daugiau teisės aktų ir įstatymų. Jie tikisi, kad mes atidžiai išnagrinėsime pateiktus teisės aktus bei nustatysime, ar jie geri, ar jie įgyvendinami išklausiau komentarų, kad nereiktų susitelkti ties ekonominiais aspektais. Iš ties teisės aktai eina toliau negu ekonomika, bet ekonomika yra svarbu šiaip ar taip. Būtent todėl, diskutuojant apie teisėkuros aktus, turime suvokti, kokias galimas pasiekmes jie turės. Aš sakyčiau, kad klodo pamastymai dėl taikymo srities išplėtimo nėra visiškai vietoje. Mm, aišku, dar reiks padiskutuoti. Dėkui už pamastymus, bei nekantrai laukiu jūsų pakeitimo. Ačiū. Dėkui, baigiame nagrinėti šį darbų tvarkės klausimą, pereiname prie 11. Komisijos žalioji knyga ES miškų apsauga ir informavimas apie juos miškų rengimas klimato kaitai. Mūsų nuomonės referentė Lena Ek. Žodis jai prašom. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie žalėją knygą. Tad svarbu, kad vyktų diskusija dėl būsimo miškų vystimo Europos Sąjungoje. Jie ekonomiškai vaidina didelį vaidmenį. Daug darbo vietų čia yra sukūriama, didelė pramonės, didelį vaidmenį pramonėje vaidina tie miškai. Socialinis aspektas taip pat yra ypač svarbus, kalbant apie miškų plėtrą. Miškai teikia ir kitokios naudos. Žmonės gali naudoti juos rekreacijai, praleisdami tam tikrą laiką ten. 45 procentus, 45 procentus Europos dengia miškai. Tai yra iš tikrųjų daug. Jeigu pasižiūrėtumėm į BVP Europoje, 10 procentų jo sudaro miškų pramonė, 9 procentus e, visų darbo, visų, žmo, 9 procentų visų dirbančių dirba pramonės srityje susijusiuose su miškų pramonė. Tad tai yra labai užimtumo požiūrių naudinga veikla kyla klausimas, ar mes blogai tvarkom savo miškus, ar vis tik netai blogai. Kai bandome tai vertinti, turime visada pasižiūrėti, ar miškai auga, ar, ar auga pagaminamų medienos kubinių metrų kiekis. Na taip, auga, auga šis kiekis pastaruoju metu. Per 15 pastarų metų šis kiekis tik auga. Dabar tas kiekis yra žymiai didesnis negu prieš šimtą metų, pavyzdžiui, bet jau šiaurės šalyje. Ilgus metus mes matėme, kaip miškai augo, plėtėsi ir dėl to tvariai vystosi šios ryties pramonė. Bendrai paėmus tai yra pasiekimas. E, kitokios tokią rezultatyvę pramonę šaką būtų sunku įrasti. Tuo pat metu mes siekėme, kad miškai būtų tvarkomi tvariai. Labai svarbu, kad miškai būtų ir toliau plėtojami atspariai, kad jie būtų atsparus klimato kaitai. Pastebima, kad kyla temperatūra, oro temperatūra ir tai veikia mūsų miškus. Galime matyti, kad atsiranda tam tikros įtampos ir matome, kad nyksta kai kurios augalų rūšys, jos kai kurios traukiasi šiauriau, pavyzdžiui, kalnų pušis, pavyzdžiui, tam tikros atsirado mano šaly, kur anksčiau nebūdavo, past, per pastarį tūkstantį metų būtumėm nepastebėję, kad jos čia auktų. Taip pat ir vabzdžių naujų rūšių atsiranda, kurios puola miškus. Ir taip pat tokie vabžiai kaip skarabėjai, pavyzdžiui, kurie iš Portugalijos migruoja iš šiauriau. Visa tai yra labai rimta problema valstybėse narėse. Pietų valstybės taip pat patiria kitokių problemų su miškais. Mm, gaisrai miškų, pavyzdžiui, e, tampa didžiulė problema Portugalija, labai stipriai nukentėjo nuo to ir tai tampa visos visuomenės problema. Ši žalioji knyga labiau kalba ne apie tai, kaip reikėtų miškus saugoti, bet kaip, jiems, kaip juos parengti klimato kaitai. Ten kalbama apie tai, kaip reikėtų vertinti tas rūšis, jų migravimą ir kaip mes galėtume rinkti informaciją ir ją keistis. Čia mes yra ta e, ekonomikos veikla, kur mes turim tam tikrą strategiją, ekonominę strategiją. Tai yra ne kažkokia politika, bet tiesiog strategija ir ačiū Dievui, kad tai yra. Turime tam tikrųjų, turime tam tikrų duomenų, turime standartus ir statistinius duomenis. Tačiau to nepakanka. Nepakanka to, ką žinome, tam, kad suprasime, kas iš tikrųjų vyktų. Tad šios žaliosios knygos svarbiausias ramzitis yra dar labiau tobulinti tas žinias, rinkti duomenis. Bent jau apie tai komisija kalba savo dokumente. Kyla problemų ir tarptautinių lygmenių. Mes rengiamės daryboms Meksikoje gruodžio mėnesį dėl klimato kaitos. Miškų klausimai yra ypač svarbus ir bus svarbus tame susitikime. bus priimti sprendimai, kurie palies miškų tvarkymą visame pasaulyje. Tad mes turime labai rimtai pasirengti būsimoms dėryboms ir pirmiausia, tam pasirengti Europos Sąjungą. Problema yra ta, o, arba tiksliau, sako kalbėto situacija, yra štai kokia. Dėl kai ko galima apsispręsti Europos Sąjungos lygmenių, tačiau žinome, kad šis, šioje srityje yra plačiai taikomas subsidiarumo principas. Aš manau, kad taip ir turėtų būti, tačiau Labai daug ką galime nuveikti, kad galėtume plėsoti technologijas, jų perdavimą, geresnius metodus, kad būtų galima geriau keistis egzistuojančią gerą praktiką ir kad būtų galima bendrai plėtoti mokslo tyrimus. Prieš keletą metų buvo sudaryta tam tikra platforma miškų tvarkymo klausimas ir visa tai yra be abejo svarbu ir naudinga. Turime išlaikyti šį pasiekimą ir ateityje. E, bus peržiūrima mokslo tyrimų programa, septintoji mokslo tyrimų programa įvyks tarpinė peržiūra. Svarbu yra tai, kad miškai vadina svarbu vaidmenį, kai kur miškai yra svarbiausias regiono vystimosi elementas. E, tai yra tas rytis, kur dirba daug mažų ir vidutinių įmonių. Tad svarbu tinkamai subalansuoti miškų e, nuosavybės ir jų apsaugos klausimus. Miškų valdymas ES yra tikrai labai įvairus. Kiekviena šalis e, turi priemusi savo taisyklės susijusias su miškų valdymu, egzistuoja politiniai sprendimai su tuo susiję. Ir jeigu pasižiūrėtumėte į teisėkuros aktus, tekstus, kur kalbama apie miškų tvarkymus, rasite ten daug klaidų, bet tuo pat metu ir geros praktikos, kaip tai daryti. Šiame pranešime pramonės komiteto rengiamame aš stengiausi išteiškinti, kokie požiūriai vyrauja, dalyvavau diskusijose Žemės ūkio komitete vakar po pietų. Tai diskusijos ten buvo netokios, kaip štai šiandien čia. Aš esu šešilinekri pranešėjęs šiuo klausimu Žemės ūkio komitete. Pabandysiu ten taip pat pateikti mūsų nuomonę, kad jie atsispindėtų galutinėme pranešėjos tekste agri komitete. Galėčiau kalbėti daugiau, tačiau man atrodo, kad reikia dar paminėti štai ką kai dirbama su miškotvarkos klausimais, galite pamatyti, kad komisija, pavyzdžiui, yra tikrai sukaupusi labai daug žinių miškų klausimų. Tad turime žiūrėti, kaip komisija stengiasi spręsti šį klausimą. Svarbu, kad nebūtų tas klausimas išblaškytas po įvairius direktoratus. Na, šiuo savo pasisakymą ir baigsiu, lauksiu diskusijų ir tikiuosi, kad daugiau žmonių, ne tik aš, domisi šiuo klausimu. Dėkuoju, pati pirmininkė. Ačiū, tikrai tuo nebejoju. Gal šio klausimu šį, šį pateiksiu informaciją dėl ankstesnio klausimo. Spalio penktoji yra pakeitimo pateikimo terminas dėl Čailso pranešimo Lino. Jeigu sekretorietas galėtų informuoti narius apie e, tai, kaip vyks prieimimas e, kitose komitetuose dėl mano pranešimo, būčiau labai dėkinga. Tikrai dabar pada šešilinis pranešėjas SRD frakcijoje. I welcome the draft opinion. Ačiū, sveikinu parengtą nuomonės projektą. Pritariu daugeliu išdėstytujame dalykų. Aš esu socialistų šešėlinis pranešėjas, turiu keletą pastabų, kurias norėčiau pasakyti. Pirmiausia, dėl pirmojo punkto, kur sakoma miškų plėtojimas ir, ir, ir jų tvarkymas turi sulaukti didesnio dėmesio bio įvairovė yra svarbus dalykas, tačiau tuo pat metu turi būti skiriama šiam klausimui ir žymiai daugiau dėmesio iki šiol. Dabar vyksta diskusijos dėl ekosistemų naudos e, žmonių geroviai. Antra. Svarbu spręsti vieną didžiausių iššūkių, o būtent kovoti su lygomis. Ir čia mes turėtume pateikti tam tikrų iniciatyvų visą Europos Sąjungai. Paskui ketvirtasis punktas, tai yra trečias dalykas, kurį nepasakyti. Turime neužmiršti, kad turime neužmiršti, kad turime tinkamai įvertinti kylančias grėsmes ir miškų teikiamą naudą. Ir paskui pakeisiu dar pakeitimus dėl to, kad galima pagerinti miškų valdyseną. Čia turime atkreipti dėmesį į jų tinkamą valdyseną visos ES lygių. Be to turėtume pasižiūrėti į tai, kaip vyksta diskusijos dėl 2013 metų bendro žemės ūkio politikos. Turi būti numatyta ir papildomų priemonių, susijusių miškų valdyseną. Dėkoju. Ačiū, ponas Lamberts, mūsų kitas ekspertas. Na, ekspertas, ne ekspertas, siūlau neperdėti mano žinių šioje srityje. Norėčiau prisijungti prie pono padaro minčių. Bioįvairovė labai svarbus aspektas ir atsparumo klausimas su tuo glaudžiai susijęs Žinome, kad e, biovairovė e, mūsų miškuose labai pažeidžiama, tai gali nutikti dėl įvairiausių gaivalinių nelaimių. Regime jos, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kuomet didelis audros mm, įsisuka į miškus atėjusios nuo Atlanto vandenino ir tam tikrame areale gyvenanti rūšis būna visiškai išnaikinta. Taip pat regime vabalų antplūdžius, kurie e, sunaikina tam tikras medžių rušis. Taigi, jeigu nebus be vairovės, su panašiais reiškiniais bus sudėtinga kovoti. Mes esam pramonės komitetas, todėl turėtumėme daugiau galvoti apie bei vairovės išsaugojimą iš e, pramoninės pusės, kaip reikia išaugli, iša, išsaugoti pramoninės, e, pramoninius išteklius. Kitas aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, reiktų pažvelgti atgal. Mes esame linkę kurti naujas iniciatyvas, teisės aktus, neišnagrinėję, kokią naudą duoda galiuojantis teisės aktais. Turime miškininkystės e, iniciatyvą, strategiją, kurią e, įgyvendina komisija. Reiktų panagrinėti, ar panašus teisės aktai duoda naudos, raginu komisiją išsiaiškinti tai, ar tikrai situacija gerėja, ar mes turime ją dar labiau tobulinti. Šios aspektus norėjau pabrėžti, o daugiau galiu pritarti Lenos parengtam dokumentui, jokių nesutarimų nėra, tiesiog gal reiktų kai ką papildyti. Ačiū, noriu paklausti, ar komisija norėtų pasisakyti. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį puikų nuomonės projektą. Ačiū nariams, kurie prisidėjo prie jo rengimo. Iš ties gerai, kad pranešėja apibendrina, kaip svarbu e, yra miškai Europai, kaip svarbu turėtų žalį knygą, taigi man nereikia kartuoti tokių faktų, kad miškai dengia 40 procentų teritorijos, tai reiškia, jog svarba tikrai milžiniška. Gal keletą žodžių apie žaliosios knygos turinį bei ko mes jie tikimės pasiekti es miškininkystės strategija ir veiksmų planas buvo paminėtas kalbėjusio nario, o miškų veiksmų plano įgyvendinimas e, ir kova su klimato kaitos svarba pabrėžė būtinybę sukurti Europos stebėsenos sistemą bei susi, turime sustiprinti Europos miškų apsaugą. Praeisiais metais Baltąją knygą komisija patvirtino dėl prisitaikymo prie klimato kaitos. Ten pabrėžta būtinybė panagrinėti miškininkystės politiką klimato kaitos daromo poveikio kontekste nes toks poveikis kai kuriuose Europos regionuose jau jaučiamas todėl žaliojo knyga atspindi tai, kokia yra miškininkystės situacija, miškų svarba, kokie poveikiai klimato kaita daro e, miškams, kas jau nustatyta, ko dar galima tikėtis ar bijoti. Taip pat išvardyjami e, šiuo metu turimi informacijos šaltiniai bei žaliaja knyga norime inicijuoti diskusiją Ar esame pasirengę atremti klimato kaitos iššūkius? Ar esame pasirengę e, padėti miškams atlaikyti klimato kaitą atsižvelgiant į jau esamus sunkumus miškuose. Taigi ERS turi galių, ar yra adekvačiai pasiruošusi, O gal reikia kažko naujo, gal reikia imtis veiksmų europinių lygmenių? Labai daug naudingos informacijos gavome. 261 pranešimas gautas iš įvairiausių suinteresuotojų pusių visoje mm, Europos Sąjungoje šias nuomonės dar vertiname, viešųjų konsultacijų rezultatai dar nežinomi, apibendrinantis darbai vyksta. Šiuo metu nekantraujame sulaukti parlamento nuomonės, jau turime tarybos išvadas. Ir vos tik e, mūsų viešųjų partnerių nuomonės bus įvertintos, galėsime judėti toliau. Ačiū ponė pirmininkė, pirmininkas dėkuoja ir ponas Marcinkivič dar paprašė žodžio. Dziękuję panie przewodniczący. Odnosząc się do opinii pani Ek. Ačiū ponė pirmininkė, noriu padiskutuoti apie ponios Ek nuomonę. Tikrai gerai, kad Kalbame apie miškus, miškininkystę, puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Tai dar vienas elementas e, vystant Europos miškininkystės strategiją, e, stiprinant mišininky, miškininkystės strategiją. Bei e, nepamirškime, kad visuomeniai labai svarbu išsaugoti miškus, Nepamirškime, kad e, miškai e, sugeria anglės dvideginį, todėl miškai turi būti išsaugoti dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dėl bio įvairovės. Būtent 70 procentų visų gyvūnų ir augalų aptinkama miškuose. Kitas aspektas tai miškininkystė bei miškų duodama nauda mm, ekonomikai ir darbo sektoriui. Turime galvoti apie miškų gamybinius aspektus, kadangi miškas yra daug daugiau negu tik mediena. Socialinius saugumas taip pat gali nukentėti dėl netinkamo miškų valdymo. Miškai puikiai saugo nuo dirbožėmio erozijos. Be miškų e, susidurime su įvairiais atmosferos reiškiniais, bet to miškai užtikrina e, didesnį kiekį švaraus gėlo vandens. Būtina išsiaiškinti, kas vyksta atskirose mm, valstybėse narėse, mm, kadangi situacija ten skiriasi, tai ir kirtimo e, miškų apsaugos strategijos skiriasi. Miškų yra įvairiausių. Seni mm, valstybės, kuriuose miškų nedaug arba miškai yra pernelyg seni, e, jie nes, negali įsisavinti daug anglės dvideginio. Kitose valstybėse miškų atsodinimui skiriamos didelės pastangos. Taigi turime užtikrinti kad pasinaudotume miškais, kad Pavyzdžiui, skaičiuojant e, anglės dvideginio e, kiekį būtų atsižvelgiama į esamą miškų plotą. Mums reikia e, galvoti apie miškų ateitį, prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Ir visa tai turi atsispindėti finansuose. Taigi turime parengti naujus mechanizmus, saugant miškus. Taigi reikia galvoti apie kiek įmanoma platesnį miškininkysnės aspektą, kaip reikia išsaugoti dabartinius miškus, kaip dabartinius miškus pritaikinti prie e, klimato kaitos ir noriu Jūs pakviesti į e, parodą dėl miškų ir e, medžioklės. Pona Ek pabaigs. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū kolegams už komentarus šiuo klausimu. Esu įsitikinusi, kad bendradarbiavimas dėl šio dokumento bus sklandus. Tiesiog keletas komentarų dar, apie ką nekalbėjome dar iki šiol suprantama, įvairovė, miškų atsparumas, visa tai yra svarbus klausimai, neatsiemi vienas nuo kito klausimai. Prieš porą metų aš lankiausi Kamadoje, skridau sraigtasparniu virš didžiulio miškų ploto, kuris buvo sunaikintas. Vabžiai E, buvo užpuolę tą plotą ir miškas tiesiog e, žuvo, nes buvo tikrai mat, įspūdinga matyti didžiulį miško plotą, skolito vabžio nusiauptą. Ir jeigu šis vabzdys pateks čia, tai galime atsisveikinti su bet kokiu noru miškus tvarkyti, juos valdyti ar dar kažką su jais daryti, jų tiesiog neliks. Dėl audrų, dėl vėjų. Aš lankiausi tokiose vietose ir prieš keletą metų mačiau, kad buvo tokių reiškinių ir miškai iš tiesų labai nuo jų kenčia. Monokultūra. E, tai yra vieno, vieno augalų tipo auginimas miškuose yra negeras dalykas. Kitas klausimas - nuosavybės teisės ir sudierumas. Man svarbiausia yra rinkti informaciją ir kaupti žinias, kurias galėtume paskui platinti visoje Europoje. Tai yra labai svarbus dalykas, tai yra informacija svarbi ne tik vyriausybėms, bet ir tiems, kurie tiesiog yra atsakingi už miškų valdymą. Norėčiau paprašyti komisijos padėti man vienu klausimu. Tiesiog turėtume pasakyti, kad turime tam tikrus reguliavimo aktus, e, kurie kurių tikslas yra užtikrinti geresnį miškų valdyseną, tačiau kai kuriais atvejais tie teisės aktai prieštarauja tam kelniam tikslui. Mes norime, kad miškai auktų dėl e, savo naudos daromos bija įvairoviai ir padedant kovoti su klimatu kaita. Mes Turime aiškinti ir fermeriams, kaip elgtis, ūkininkams, kaip elgtis. Ir komisija, e, pavyzdžiui, prieštarauja tam, kad ūkininkai sodintų medžius, e, pavienius medžius ir, pavyzdžiui, komisija pradeda reglamentuoti, kiek medžių hektare turi aukti, pasak komisijos 15. Ir dabar būtent Švedijoje, pavyzdžiui, kertami miškai tose vietose, kur jie tradiciškai buvo jeigu pažvelgtumėte į įvairovės klausimą, bio įvairovės klausimą, tai pamatytumėt štai ką. Gėlės, įvairiausios žolės išnyko, nes nebeauga taip, kaip augo seniau, viskas kitaip sodinama. Taigi komisijos šiuo atveju ta taisyklė, nustatant kiek medžių ir kokių hektare turi aukti, yra kontrproduktyvus sprendimas. Mes turime čia apsispręsti, ar keisime žemės ūkio reguliavimo taisyklės, ar e, tvarkysime kitaip miškus. Nes galime pagalvoti, kad tas sprendimas yra šiek tiek neprotingas iš komisijos, nes nu, suderinti tas dvi taisyklės kol kas yra neįmanoma. Reikėtų priimti sprendimą, kad tos taisyklės taptų suderinamos tarpusavyje. Ir manyčiau, kad žinios šią linkmę, tam tikra informacija šią linkmę mums taip pat galėtų būti naudinga ir padėtų apsispręsti, sprendžiant panašius klausimus. Kai dėl klimato kaitos, aišku, kli... E, miškai yra alternatyvios energijos šaltinis. Kai kuriuose valstybėse ar ypač aktualu, turime saugoti ir dėl to miškus. Mes suprantame, kad klimato kaitos požiūriu miškų apsauga turi būti ypatingai svarbus klausimas. Tačiau žinome, kad yra daug nepanaudotos medienos. Tai yra reikšmingi, e, tai yra, gali, tai, yra, tai yra galimybė reikšmingai sumažinti CO2 iš metalų kiekius. Nes, kai kalbam apie tikslus mažinti CO2 išmetalus. Tai šis klausimas yra ypač aktuolus. Svarbu tinkamai atlikti valdyseną e, vis, visose regionuose, pavyzdžiui, galėtume sakyti, mes galime sumažinti CO2 išmetalus, pavyzdžiui, suma, padidinami medienos plaušo panaudojimą vienu procentu ten ir ten. Tai tai galėtų padėti. Taigi ta pusiausvira yra ypač svarbus dalykas, nes mums reikia iš vienų ir tuo pačiu metu apsaugos, atsparumo ir tuo pat metu gamybos plėtojimo. Tai štai tos pusiausvėros bandžiau siekti ir savo dokumento projekte ir turime tiesiog diskutuoti toliau, diskutuoti su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad e, nuomonių yra daug ir dėl to turime diskutuoti ir sustarti. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau priminti dėl terminų iki spalio 12, 12 valandos galime teikti pakeitimus. 8 ar 9 komitete bus balsuojama. Po to bus balsavimas Senvi komitete ir plenarinė sesija, taigi baigiame nagrinėti šį darbų tvarkės klausimą. Mili kolegos. Ar galime e, pradėti balsuoti, ar penkias minutės palaukime iki e, balsavimo? Ar jau galime pradėti? E, svarstyti gal kitą klausimą nėra pono Benseno, taigi penkių minučių pertraukėlė, o po to balsuosime. Penkių minučių pertraukėlė.

Ladies and gentlemen, we can start. You have your card with you because perhaps. Ar jūs atsinešėt savo balsavimo korteles? Nes dabar jų būtent reikės. Galime pradėti, jeigu jau visi pasiruošę. Pradėsime nuo Karvalijo pranešimo. Mokslinio tyrimų ir bendrų programų gyvenimas paprastinimas. Daug pakeitimų. Laimiai, Mas Karvalijo ir šešėlinis pranešėjas mums palengvino užduoti, nes yra kompromisinių pasiūlymų, dėl kurių balsuosime. Pradedam nuo penktojo A Ne, sako pirmininkas. Nuo pirmojo pakeitimo turiu pradėti, kas už. Prieš susilaiko priimta. Antrasis, kas už. Prieš susilaiko priimta. Trečias, kas už. Prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau, nes, atsiprašau, pane pirmininkė, nesu tikras, kad e, regi 2 pakeitimas visiškai atkrenta. Nes pirmoji dalis atkrenta, jeigu trečiasis kompromisinis pasiūlymas yra patvirtintas. Iš karto penkto. Čia yra. Taip, sako pirmininkas, jūs teisus. Tačiau vis tiek mes gerai padarėm, todėl, kad dėl antrosios dalies balsuosime vėliau. Tačiau, aišku, už tą papildomą klausimą. Taigi, penktasis kompromisas, pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko priimta ir 40 kartu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 10, už, prieš, susilaiko, priimta. 24, už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 10 už, prieš, susilaiko, priimta už, 35 už, prieš, susilaiko, priimta. 36 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko priimta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. 35. 50, 55. Už, prieš, susilaiko atmesta. 56. Atskirai balsuosime pirmąją dalį. Už, prieš, susilaiko atmesta, antra dalis už, prieš, susilaiko priimta. 57. Tai yra papildomas už, prieš, susilaiko priimta. 58. už, prieš, susilaiko priimta. 59. už, prieš, susilaiko priimta. 60. už, prieš, susilaiko atmesta. 61. Čia yra žodinis pakeitimas, kuris buvo jums pateiktas, nėra papildomų klausimų. Už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 65. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 66. Už, prieš, susilaiko, priimta. 69. Už, prieš, susilaiko priimta. 70 už prieš susilaiko priimta. 71. Pirmas kas už prieš susilaiko priimta. 72 nereikia, 73 už prieš susilaiko priimta. 13 už prieš susilaiko priimta. 12 kompromisinis pasiūlymas už prieš laiko priimta. 76 už prieš laiko priimta. 78 už prieš laiko priimta. 79 atsimtas, 80 už prieš susilaiko priimta, 81 antroji dalis už prieš susilaiko priimta priimta. 62 už, kartu su žodiniu pakeitimu, prieš, susilaiko, priimta. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisinis už, prieš, susilaiko. Reikės skaičiuoti pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl kompromisinio 11 pakeitimo. I try this one. No, no, no, no. My God. No. Was mache ich denn heute hier? Ah, ja, yeah, okay. Yeah. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Dvidešimt devyni už, dvidešimt prieš primtą. Devidešimt pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už prieš susilaiko priimta. 94 už prieš susilaiko priimta. 96 už, prieš, susilaiko priimta. 102 už, prieš, susilaiko priimta. Regi 4 už, prieš, susilaiko priimta. 104 už, prieš, susilaiko priimta. 105 už, prieš, susilaiko priimta. 106 už, prieš, susilaiko priimta. 108 už, prieš, silaiko, atmesta. Kont 2 už, prieš, susilaiko, priimta. 110 už, prieš, susilaiko, priimta. 112 už, prieš, susilaiko, priimta. 113 už, prieš, susilaiko, priimta regisys 6 už prieš susilaiko priimtas. 115 už prieš susilaiko atmesta. 116 už prieš susilaiko priimta. 100 118 už prieš susilaiko atmesta. 120 už prieš susilaiko atmesta. 121 už, prieš susilaiko atmesta. 122 už, prieš susilaiko reikės pasitikrinti. 122. Tikriname bals, elektroniniu vadu. Balsuoti baigiame. Priimta. 123 už, prieš, pasilaiko priimta. 124 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko reikės pasitikrinti dėl antrosios dalies, balsuojame elektroniniu būdu. Praeidame. Balsuoti baigiame. Priimta. 125 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisinis už, prieš, susilaiko, priimta. 129 už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už, prieš, susilaiko, priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradeda. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Matome rezultatus. Priimta. Didžiąją balsų daugumą. Sveikiname pranešėjus. Tai bus tokios pagrindas mūsų būsimam darbui. Kitas pranešimas, pono Franko pranešimas. Čia taip pat yra pakeitimų. Antrasis pakeitimas, kas pradėsim iš naujo. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis, už, prieš, susilaiko, pri, atmesta. Atskirai balsuosime dėl devintojo pirmos dalies, už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas atkrenta, vienuoliktas pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Trylikta už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas. Už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas, už. Ne, sako pirmininkas. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas atsiimtas, septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas, už, prieš, susilaiko, priimta. Devinioliktas, už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas, su žodiniu pakeitimu, už, prieš, susilaiko, priimta. 16 nebegalioja, 17 už, prieš, susilaiko. Pradėsime iš naujo. Dėl 17 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 atkrenta, 24 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25. Dvidešimt ketvirtas. Ar iškyla nesklandumų dėl dvidešimt ketvirtojo? norite, kad pastikrintume elektroniniu būdu. Puiku, galime pradėti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvidešimt penktas. Neturime dėl jų balsuoti. Dvidešimt šeštas. Kas už? Prieš? Susilaiko? atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 atkrenta, 30 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 30. -ojo. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas. Ir prizą laimėjo, sako pirmininkas. Balsuoti baigiame. Kaip matote, e, priimta. Dėkuoju ir sveikinu pranešėją. Dabar kitas dabar kokias punktas. Keturioliktasis Efektyvaus energijos vartojimo plano peržiūra. Žodis e, mūsų pranešėjui ponui Benson. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose ir įnešė savo svarų indėlį šios svarbios temos tarptautinimą. Vakar vyko puikiai diskusija dėl energetikos strategija 2020. Šiandien mes kalbame apie energijos efektyvus vartojimo plano peržiūrą. Komisija rengia savo siūlymus ir aš tikiuosi, kad mes galėsime parengti stiprų parlamento pranešimą, pateikti jame e, aiškius e, savo norus ir komisijai tai bus stiprus signalas, kurį pasiūstų parlamentas. E, mes išklausime įvairių suinteresuotų pusių ir aš manau, kad mes turime su komisija rasti bendrą stiprią poziciją. Vienas iš svarbiausių tikslų yra egzistuojančių teisės aktų pritaikymas ir prisidėdimas prie jų. Klausimai iškilę buvo tokie, kokia yra padėtis, kiek mes jų gyvendiname, kokie teisės aktai padeda pagerinti situaciją energetikos rytėje. Tai Mes susidurėme su dideliais, su dideliais iššūkiais, kai kalbam apie restruktūravimą. Mums reikia susitelkti prie taip vadinamųjų išmaniųjų tinklų kūrimo, prie e, įvairiausių technologijų, kurios pagerina energijos efektyvumą mes turime statinių direktyvą, bet mums reikia taip pat e, informacijos apie jau esančius pastatus didžiulę dalį energijos juk suvartoja mūsų statomi pastatai. E, kalbant apie ekodizainą ir vadinamąjį ICT, mes dar galime daug ką pagerinti. Turime dar nemažai e, galimybių dirbti, tačiau banko rinka yra sustabarėjusi. Tų visų tinklų e, plėtojimų reikia galimybės, kad bankai skolintų, kad uh, kad jie patys išeitų iš to sąstingio. E, energetikos klausimai nusipelno mūsų diskusijų. Efektyvumas yra labai svarbus klausimas. Labai svarbu yra tai, kad energijos efektyvumas yra pigiausias būdas sumažinti CO2 išmetalus, sumažinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos ir artimųjų rytų. Mes turime kalbėti apie tiekimo saugumą Tai taip, energijos efektus naudojimas taip pat padeda spręsti ir šią problemą. Tikiuosi, kad diskusijos bus vaisingos, jūsų indėlis taip pat dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už atliktą darbą, už įžangą. Dabar šešėlinė pranešėja, ponė Thompson, prašom. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti savo kolegą Bentą Bensoną parengusi pranešimų projektą. Aš manau, kad pranešime yra labai svarbių dalykų, e, labai minima daug veiksmų, kur įmanoma dirbti žymiai geriau Europos Sąjungoje. Norėčiau pridėti keletą dalykų, kurie pranešime kol kas neatsispindi. Reikėtų siekti uh, pagerinti finansavimą, mokymą ir panašius dalykus. Mes turime iškelti energetikos efektyvumo, efektyvumo susaistančius tikslus. 20 procentų 2020 metais yra realistinis tikslas, ambicingas tikslas. Tu reikėtų kelti būtent, kaip aš jau sakiau, saistančius tikslus, nes tai gali padėti ES sėkmingai gyventi savo energetikos politiką. Ne, jeigu tokių saistančių tikslų nebus, E, tai energijos efektyvumo veiksmų planas nebus įgyvenimas, bus daug kalbų, bet bus mažai darbų. Mes daugelį metų matėm, kad tai egzistavo, kad buvo tik kalbama, nes tikslai buvo, bet jie nebuvo saistantis. Mes mm, manytume, kad parlamentas turi būti ambicingas, kelti aiškius tikslus ir turi parodyti komisijai, kad mes iki šių metų pabaigos tuos sąsinčius tikslus turime iškelti. Antra, Aš jau nekartą pabrėžiau, kad mums reikia atsižvelgti į e, energetinį skurdą, taip vadinamai. Mūsų didžiausias iššūkis yra šią problemą spręsti. Mes e, galime kalbėti apie savoką tada, kai žmonės tiesiog neturi lėšų apsirūpinimui energijos ištekliais. Ir, pavyzdžiui, žiemą ten išlaidos energijai, energetikos ištekliams sudaro šeimos biudžeto pusę ir daugiau. Mums reikia studijos dėl šio reiškinio, turime išsiaiškinti, kaip geriau kovoti su šio pobūdžio skurdu ir kokiu geriausių veiksmų galima būtų imtis. Būtų svarbu sudaryti galimybės skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms sumažinti jų išlaidas e, būtent šioms išlaidoms. Trečia, aš manau, kad mes turėtume įtraukti socialinę dimenciją į energetikos efektyvumo politiką. Darbuotojai turbūt mokomi dirbti su naujomis technologijomis. Mokymas, švietimas yra labai svarbus dalykai, kad pasiektume savo energijos taupimo tikslų. Turime investuoti į žmonės, ne tik į technologijas. Ir galiausiai norėčiau pažymėti finansinę pusę. Pranešimo projekte yra kalbama apie įvairiausius finansavimo būdus, kuriuos galima būtų panaudoti energijos efektyvumui finansuoti. Tačiau klausimas būtų toks, o kokias paskatas reikia sukurti, kad žmonės siektų efektyviai naudoti energiją. Aš manau, kad reikėtų parengti specialias schemas, jos galėtų atsispindėti jau dabar pranešime. Tuo savo pasisakymą baigiu, bet esu pasirengusi diskutuoti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjai šio klausimo. Ačiū. Bremt. Kolega van Bremt. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, o dar du aspektus norėčiau pridurti prie to, ką sakė šešilinė pranešė. Aišku, energetinis skurdas mm, yra svarbu, bet reikia su, įvertinti bendras energijos sąnaudas žmonėms. Manyčiau, turime taip pat nepamiršti tikslo pasiekti e, kovos su klimato e, kaita tikslus, tačiau šiaip energetikos sąnaudos įvairiose šalyse stipriai išaugo kiekvienai šeimai. Susijus e, tuos du aspektus paaiškėja, kad didžiai visuomenės daliai energijos taupimas atneš daug naudos. Toliau išmanieji tinklai, išmanieji e, matuokliai Maničiau, mm, tą reikia atkreipti dėmesį, taip pat ir energijos skurdo kontekste. Turime užtikrinti, kad energija būtų taupoma, tinkamai valdoma namų ūkiuose, tačiau tokie išmanieji mm, matuokliai neretai padidina sąnaudas už, ir išlaidas už energiją. Toliau, ką mes turime Europoje, kad galėtumėme e, skatinti taupyti energiją, sanglaudos, struktūriniai fondai. Taip pat reikia galvoti apie Europos e, ekonomikos atkūrimo planą, dėl kurio susitarėme per pirmąjį svarstymą. Turime, e, kaip įmanoma, geriau, efektyviau ir skaidriau panaudoti jame numatytas lėšas. Kalbant apie paskutinį aspektą, šiuo metu mes ieškome naujų, novatoriškų būdų, kaip palaikyti savo bendruomenės, kad jos galėtų uh, įgyvendinti energijos taupimo projektus. Dabar norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją su puikiu darbu ir aišku, uh, dar kai kurios aspektus reiks uh, papildyti. Dabar kolega Hall šešėlinė pranešėja. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Bensen už puikų bendradarbiavimą. Jis labai padėjo šešėlinėms pranešėjams e, plačiai diskutuodamas su mumis. Tai ačiū už tai. Aš pritariu daugeliu ta, tų dalykų, kuriuos sako ponas Bensenas. Mums reikia parengti stiprų pranešimą. Uh, Todėl, kad aš manyčiau, mes turime pripažinti, kad kol kas mus nuvilia šiek tiek tas projektas, nes manyčiau, kad jis nėra pakankamai ambicingas, yra pakankamai kuklus dektas. Mes turim nepamiršti, kad parlamentas čia šioje srityje gali suvaidinti didžiulį vaidmenį. Paskutinį kartą parlamentas tikrai labai rimtai įtakojo e, energetikos efektyvumo veiksmų planą, kurį parengė komisija. Tad parlamentas turėtų pasakyti, kad mes norime, kad komisija e, turi dirbti kuo efektyviau, būti kuo ambicingesnė. Turime pasakyti, kad, tai, kad komisija žinotų, kad mes juos remsime, jeigu jie bus ambicingi. Darbų kalendorius čia yra esminis dalykas Mes iš komisijos nesulaukėme kol kas kažkokių prieštaravimo signalų, bet jų gali būti. Tačiau aš manau, kad yra labai svarbu, kad mes laikytume savo anksčiau sudaryto darbų grafiko dėl veiksmų plano ir kad neprarastume progos e, pasinaudoti tą įtaką, kai, ypač kai pasinaudoti turime visas galimybės. Keletą sričių norėčiau paminėti, jas reikėtų sustiprinti pranešime. E, Vienoje ar poroje vietų, pavyzdžiui, galėtume plačiau kalbėti apie energetikos e, racionalus valdomų sertifikatus. Mes manome, kad pranešime nepakankamai pabrėžiama, kaip mes turime komisiją paspausti, kad e, visas reikiamas darbas būtų atliekamas laiku, ypač kai dėl energijos išteklių panaudojimo. Pastangų buvo dedama daug, o dabar nelik atsitraukiama atgal. Valstybės narės tuo pat metu irgi turi būti spaudžiamos komisijos, kad nenustotų dėti pastangų. Komisija turi siūlyti nacionalinius, raginti valstybės įpilti nacionalinius veiksmų planus gerinti, kad su energijos efektyvumu susiję veiksmų planai būtų vėlgi geresni. Komisija turi būti stumiama, kad gerėtų jos priimami sprendimai su veiksmų planais. Kai dėl tų privalomų saistančių tikslų, mums reikia sustati dėl to, kokio pobūdžio tie tikslai turėtų būti. Ir čia turime tikrai susitarti, ko mes norėtume. Komisaras pats parodė, kad jis mielai nusiteikęs yra diskutuoti pastatų sektoriuje apie privalomosius tikslus. O mes regis ketiname būti mažiau ambicingi negu komisaras savo siūlymuose. Mes turime išsiaiškinti, kokia padėtis yra su jau dabar egzistuojančiais pastatais. E, mes, jeigu nekalbėsime apie tuos esančius pastatus, mes turime pastatų direktyvą, jie turi būti renovuojami, kad būtų galima tinkamai panaudoti energiją, taupyti. Ir galiausiai dar porą dalykų, kurių mano supratimu trūksta projekte. Mes ilgą laiką sakėme, kad visos transporto rūšys turi būti apimtos šio dokumento, kur kalbama apie efektyvų energijos vartojimą. Kolegos minėjo taip pat apie finansavimą, apie jo svarbą. Jeigu norime turėti daugiau galimybių valstybėms rasti finansavimą, e, valstybės turi turėti tam finansinių priemonių, turi būti sudaryti galimybės tų priemonių rasti. E, Vėjai visą tai traukus pranešimas sustiprės. Mes žinome, ką reikia daryti, be abejo. Mes žinome, kad mes pa, gal tik pusę darbo atlikome, jeigu norime 20 procentų sumažinti e, iš metalų kiekį į atmosferą keismių iki 2020 metų. Manau, kad turime sustiprinti savo pranešimą ir turime paspausti komisiją, tik tai gali būti naudinga, jeigu norime kalbėti apie taupesnį, tausesnį energijos išteklių vartojimą. Dėkui. Ačiū. Ponas Šimanskis, kitas mūsų šešėlinis pranešėjas, prašom. Faktycznie prace nad sprawozdaniem e, wydaje się, że gwarantują, iż będzie ono mogło być. Ačiū. Panašu, jog pranešimas susilaukia plataus palaikymo. Manau, jog tiek čia, tiek plenarinėje sesijoje e, mūsų palanki nuomonė e, grindžiama to, kad šioje srityje e, siekėme išreikšti tiek teisinį, tiek politinį palaikymą energijos taupimui, efektyviam naudojimui. Be abejo, trumpalaikė perspektyvoje tai gali padėti gyvendinti finansinę discipliną. Turime plėsti baltųjų sertifikatų sistemą. Sakyčiau, kad turima praktika e, liudyja, jog tai gali padėti e, taupyti energiją, net dvigubai padidinti sutaupytą energiją. Jeigu mes plačiai taikytumėme baltuosius sertifikatus, dar pabrėžčiau, kad e, tie tikslai neturėtų būti pro, privalomi, jie turėtų būti tik e, pavyzdiniai, kadangi turime atsižvelgti į skirtumus tarp valstybių narių, e, tai kaip skiriasi ten padėtis. E, taip pat pažymėsiu, kad privalomi tikslai jokios garantijos nesuteikia, jos galima nesunkiai apeiti arba tiesiog nepaisyti. Žinoma, visas šias priemonės reiktų pagristi tinkamo stebėseną. Manyčiau, tokiu būdu mes e, geriau pasiektumėme tą tikslą, kurį kelia mūsų pranešėjas. Dėkui dabar, ponas Vidal Kvadras. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma, norėčiau padėkoti ponui Bensonui už atliktą darbą. Ir norėčiau taip pat jam iš anksto padėkoti už būsimą darbą, kaip e, ir e, kiti kolegos jisai turės įvertinti, konsoliduoti ir numatyti mūsų būsimos politikos energetikos rytyje gairias. Dabar mes gyvename labai sunkiu laikotarpiu, todėl kad e, dabar yra krizinis laikotarpis. Abu šitie pranešimai yra susiję ir mes turime juos žiūrėti uh, nuosekliai, todėl kad jie yra neatsiejami. Aš sutinku su abiem pranešėjais, jog labai svarbu yra adekvačiai, tinkamai įgyvendinti dabar galiuojančius teisės aktus. Pono Bensono pranešimo penkta dalis yra labai svarbi, čia yra pabrėžiamas komisijos vaidmuo Ir čia kalba sukasi apie pažeidimų identifikavimo sistemą. Tai yra logiška, mes turime tinkamai taikyti egzistuojančius teisės aktus prieš pradėdami e, kurti kažką naujo. Ir naudodamėsi progą, kurią mums suteikia šis pranešimas, e, mes galime sustiprinti akį energetikos e, srityje ir tai yra būtinas etapas prieš siūlant e, kitas iniciatyvas. Taip pat pritariu tam, kas pasakyta ketvirtoje dalyje. Ten pasakyta, kad komisija turi kritiškai nagrinėti nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo planus ir jų įgyvendinimą, jų įgyvendinimo laipsnį. Tuo būdu komisija galės įvertinti, remdamėsi jau priimtomis priemonėmis pažangą ir geriau apibrėžti 2020 metų tikslus. Mes visi suprantame, jog Lisabonos tikslų nepasiekimas iki šiol taip pat silpnina ES veikimo dinamiką ir taip pat galimybę pasiekti realistiškai fiksuojamus tikslus. Aš manau, kad e, saistantis tikslai gali ir nebūti frustracijos šaltinis, jeigu mes įrodysime, kad e, jeigu mes iš tikrųjų e, gerbsime komisijos kaip sutarčių sergėtojos vaidmenį, tai mes galime dar atgauti pasitikėjimą. Mes turime imtis konkrečių, nuseklių, protingų priemonių ir turime vengti bet kokių utopinių dalykų. Man kyla sunkumų dėl kai kurių e, pranešimo dalių ir todėl aš e, ketinu pasiūlyti pakeitimų. Galiu trumpai tarti keletą žodžių apie tai. Turint omenyje tai, ką aš sakiau iki šiol, uh, Aš manau, jog šiandien būtų neatsargu fiksuoti saistančius tikslus, privalomą pobūdžio tikslus energetikos strategijos kontekste, efektyvus energijos vartojimas rytyje, nes tai vargu ar duotų gerų rezultatų. Ir visiškai sutinku su to principu, kad valstybės narės turėtų savarankiškai nuspręsti, kokie kokiu priemonių imtis, kad e, būtų užtikrinta ekonomika su mažu emisijos lygiu. Ir todėl aš nesutinku su ta dalimi, kur e, yra pabrėžiamas kur kalbama apie šildymą. Nes čia neatsižvelgiama į regionų specifiką, nes tai, kas yra pietuose, e, visiškai skiriasi nuo to, kas yra šiaurėje ir čia nereikėtų suplakti į vieną generacijos ir, ir kitų šildymo būdų. 2006 metais aš pats buvau pranešėjas ir mano pranešime taip pat buvo kalbama apie e, veiksmingą energetikos vartojimą. Aš manau, kad aišku reikia efektyviau vartoti energiją, tačiau kita vertus energijos suvartojimo sumažėjimas gali būti pavojingas dalykas, todėl kad krizės laikotarpiu mes negalime kelti pavojaus ekonomikos augimui. Todėl turime būti labai atsargus, vartodami tokias savokas ir todėl aš pasiūlysiu kai kurių pakeitimų dėl šitų dalykų. Tai e, tiek būtų, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad e, po tokios labai vaisingos diskusijos mes gal galia parengsime subalansuotą tekstą, kurį parems dauguma parlamentarų. Ponas Cukala. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Bensonui už puikiai atliktą darbą ir pateiksiu keletą pastebėjimų. Efektyvus energijos vartojimo gerinimas yra labai svarbus klausimas. Ir jis galėtų pasireikšti naujo energetinio modelio įtvirtinimu. Dabar kinta technologijos, yra kylančių technologijų, tokių kaip nanotehnologijos arba fotoninės technologijos. Jos gali svaidinti labai didelį vaidmenį komunikacijos ir telekomunikacijų technologijos, taip pat turi būti išmaniai gali būti išmaniai naudojamas, kad e, energijos vartojimas būtų samoningesnis ir mažesnis tiek ir namų ūkių, tiek ir transporto, tiek e, energetikos pramonės sektoriuose. Aš e, manau, kad reikėtų nepamiršti, jog reikia taip pat mažinti ir energijos vartojimą informatikos ir komunikacijos sektoriuose, kaip ir, ir, ir buvo pageidaujama. Dokumente. Toliau išmanieji skaitikliai. Keletą žodžių apie juos. Juose yra didelis energijos suvartojimo sumažinimo potencialas. Ir trijose, bent jau valstybėse, ar kur yra Italija, tai e, šitų skaitiklių dalis sudaro beveik 100 procentų, tuo tarpu naudojimo skaitiklių. Tuo tarpu kitos šalis dar atsilieka išmaniųjų skaitiklių naudojimo srityje. Mes e, turėtume parengti Europos lygmenių išmanio skaitiklio apibrėžimą ir numatyti grafiką šitos technikos įdėgymui. Tokie skaitikliai keičia ir vartotojų elkseną tačiau tik tuomet, kai vartotojai yra tinkamai informuojami ir kai jie gali per internetą gauti prieigą prie detalios informacijos e, su vartojimo klausimais. Todėl visų pirma turime tinkamai informuoti vartotojus, o ne vien tik tai e, techniškai e, įtvirtinti šitas, e, šitas priemonės. Toliau ponios Kastijo pasiūlymas dėl skaitmeninės darbo tvarkės. Mūsų tikslas užtikrinti, kad pusė namų ūkių turėtų per keletą ateinančių metų išmaniosius skaitiklius įsigytų juos. Tačiau reikia kitų išmaniųjų prietaisų, kurie būtų suderinami su šitais skaitikliais. Uh, Ir čia reikėtų atsižvelgti į energetinius ypatumus e, energetikos tinklų. Taip pat aš džiaugiuosi, kad pranešime yra kalbama apie būtinybę e, imtis priemonių Europos institucijų pastatuose, kad iki 2020 metų šitie pastatai ir institucijos taptų ekologiškumo pavyzdžių. Kolega Hipna. kolegė Hipner žodis. Už, už jūsų sėdi kolegė. E, Ačiū. Ačiū e, pranešėjui. Taip pat nepaprastai įdomu buvo išklausyti gausybės komentarų. Gerbiami kolegos aptarėme labai svarbų klausimą šiandien. Ne tik dėl klimato politikos yra e, šis klausimas svarbus, bet svarbus ir dėl ekonominių problemų, su kuriamis kovojama daugelie šalių. Energijos sunaudojimo analizė turėtų prisidėti prie teršalų išmetimo ir klimato kaitą sukeliančių teršalų e, išmetimo sumažinimo, tačiau tai net ne, ne vien tik tai svarbu. Dėja, kol kas e, energetikos sektorius nėra tinkamai e, reglamentuojamas Europos lygmenių. E, būtent dėl to šis pranešimas yra, nerabai, yra nepaprastai svarbus. Kalbėdami apie efektyvaus energijos vartojimą, turime apie tai galvoti klimato kaitos e, sas, e, kontekste. E, verslo sektorius pats nesugeba tinkamai taupyti energijos, todėl reikia valstybei įsikišti, turime remti energijos taupimo programas įvairiais lygmenimis E, sakyčiau, reiktų net priversti vartotojus taupyti, e, paskatinti įmonės taupyti energiją bei naudoti jos kuo mažiau. Kol kas es stipriai atsilieka nuo JAV. Todėl atėjo laikas galvoti apie efektyvų energijos vartojimą, kaip pasiūlymas būtų e, skaitikliai, išmanus skaitikliai, toliau taupiosios lemputės, ypač gatvių apšvietimui, kur ne visuomet naudojama energija protingai. Taip pat reikia informuoti vartotoje. Jis turi žinoti, kiek jis sunaudoja energijos. Turime mokyti vartotojus, turime e, taip pat mokyti energetikos sektoriaus darbuotojus. Pastatų renovacija aktuali tema, tačiau renovacijos e, potencialas neišnaudojamas iki galo, ne, nes, nesiekame tų tikslų, kuriuos esame užsibrėžę. Mūsų kuriama sistema neturėtų savo kelti tikslo bausti, bet turėtų skatinti bendradarbiauti, keistis patirtimi skatinti mm, taupių produktų vartojimą, e, investicija į taupesias technologijas, e, energijos taupimą apskritai. Visa tai duos naudos ne tik e, aplinkos apsaugai, bet padės kurti naujas darbo vietas. Tuo pat metu sumažinsime energijos sunaudojimą ir iš tiesų bendruomenių situacija pagerės. ES nuolat save pristato kaip lyderę e, atsinaujinančios energijos rytyje, e, kaip lyderė kovojant su klimato kaita 20 ar net 30 procentų iki 20 metų bet norėdami pasiekti šių tikslų turime galvoti, kaip racionalizuoti energijos suvartojimą. Taigi mūsų politika neturi būti trumparegė. Ji turi būti ilgalaikė ir sudaryta ir iš atskirų etapų. Energijos taupimas e, daug, duos naudos visiems tiek politikams, tiek e, e, vartotojams, tiek mūsų padėčiai tarptautinėje bendruomenėje. Proszę Państwa, energii się nie konsumuje. Ja to odnoszę wrażenie, że mówi... Ačiū, ponia pirmininkė. Energija nėra suvartojama tikrai to žodžio prasme. E, mes čia kalbame tik apie vartojimą. Energija yra sun, ir nėra sunaudojama, tiesiog pasikeičia jos forma. Todėl reikia kalbėti apie energijos naudojimą bei efektyvų naudojimą. Todėl kalbėdami apie energijos efektyvumą, pernelyg pamirštame fizinius ir cheminius aspektus, pamirštame tai, kas vyksta iki energijos patekimo e, e, į rinką. Mes tiesiog galvojame apie vartojimo mažinimą e, rinkos ekonomikos kontekste. Kaip viena galimybė būtų galima išjungti aparatus, pavyzdžiui, tai būtų taupama. Tačiau ar tai būtų efektyvu? Bet energijos taupimo galimybės egzistuoja tikrai plačios. Jeigu mes pažvelgsime kitų kampų, jeigu mes naudosime energiją kitaip, jeigu energijos įtampą keisime, Ir čia pramonėje slypi didžiausios galimybės ir sutaupyti galima netgi 40-80 procentų, ponios ir ponai. Toliau energijos nuostolis 8-12 procentų prarandama energijos transportuojant, tai kažką reikia daryti, e, ponios ir ponai. Daug energijos prarandama transformatorinėse, e, taip pat energija gaminama ne, ne visuomet efektyviai, e, pavyzdžiui, anglies elektrinės nėra pakankamai efektyvios. Taip pat mes galime e, e izolacinės priemonės aktyviau naudoti. Yra daugybė mechaninių sprendimų, kuriuos galime pritaikyti. Toliau nuostoliai elektromagnetinėme laukia konversijos metu. Čia prarandame 4 procentai, tai taip pat galimybė gerinti situaciją. Pernelyg ilgai trunkanti konversijos grandinė e, yra dujos, šiluma, e, elektra, e, po to vartotojas vėl elektrą verčia į šilumą, visiška nesąmonė. Konversijos grandinė pernelyg ilga ir negali būti efektyvi. Būtent dėl tokios konversijos e, patiriamas milžiniškas energijos nuostolis. Jeigu mes norime galvoti apie energijos naudojimą, nesuvartojimą, o būtent naudojimą, kadangi energija neišnyksta, tiesiog pasikeičia jos pobūdis ir padidėja energijos antropija, tačiau tai jau visai kita istorija. Merci, Monsieur le Président, et euh, je voudrais féliciter le. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, kolegai Bensinui, už atliktą darbą ir už praktinius aspektus, kuriuos jisai e, mini savo pranešime. Man atrodo, kad šiandien esant ekonominiai kriziai, kurie išgyvena Europą, mums e, atsiskleidžia ir tam, tam tikras potencialas, tačiau jį, kol apie jį mažai žinių turi žmonės, turiu galvoje mažas ir vidutinės įmonės ir jų darbo vietų kūrimo potencialą. Ir kita vertus, kuomet barelis kainuos vėl 55 dolerius, piliečiai nesupras, kodėl mes neišnaudojame to potencialo, mažindami energijos suvartojimą. Ir dėl to galime būti ateityje vėl aukos energetikos krizės. Būtent todėl šiais metais jau buvo pateikta komentarų dėl tvarkaraiščio ir mums reikėtų imtis šito požiūrių veiksmų, kalbant apie energetikos veiksmingą naudojimą. Ir reikia ne tik tai tuš vien žodžių, bet reikia ir konkrečių priemonių gyvendinimo, direktyvų peržiūrėjimo, kiekybinių ir kokybinių tikslų E, fiksavimo veiklos planuose, veiksmų planuose. Aišku, mes kalbame apie privalomą pobūdžio tikslų e, klausimą, kalbam apie e, dujotekius Nabuko, South Stream, Nord Stream 20 procentų energetikos efektyvumo atitinka 20 Nabuko. Arba 15 nabuko dujotekių. Tai reiškia, tai yra 15 inauguracijos ceremonijų, tačiau vis dėlto tai e, yra mažiau. Mes e, sveikiname iniciatyvas, kurias siūlo pranešėjas dėl inovuojančių pastatų. Mes Pranešėjas mano, kad tai yra prioritėtas, mes manome, kad reikėtų dar toliau eiti šitą linkmę ir reikėtų fiksuoti ritmą tų renovacijų, kokybės aspektą, mes turime būti čia ambicingesni, todėl kad yra dar potencialo neišnaudoto e, statybų sektoriuje taupant energiją. Tas pas pasakytina ir apie namų ūkius, beje. Toliau finansavimas yra vienas iš esminių klausimų ir pranešėjas tam skiria daug svarbos ir tai, ką jis siūlo, eina tinkama linkme. Mes pateiksime pakeitimą šituo aspektu. Mes manome, kad reikėtų paprašyti valstybių narių, tiksliau įvesti jiems prievolę e, imtis e, priemonių, numatant ir valstybinį finansavimą, ir finansavimą iš privačių šaltinių, kad būtų didinamas energijos efektyvumas. Direktyvos e, dėl energetikos e, apmokestinimo kontekste ir CO ETS direktyvos e, dėl emisijų kvotų prekybos kontekste įmanoma būtų eiti šitą linkmę. Yra daug iškastinio kūro, ir daug jo yra suvartojama bereikalingai, nes e, yra čia ir, ir dempingo apraiškų, yra skiriama, skiriama pagalba ir kitokios finansinės paskatos atleidžiant nuo mokesčių šito kūro sektoriuje, o mes manome, kad čia reikėtų elgtis vis dėlto nusekliai ir logiškai. Toliau dėl neužtikrintumo aspektų energetikos sektoriuje ir atsižvelgiant į pačius pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius, kurie negali turėti prieigos prie energijos šaltinių, tai čia reikia specifinių tam tikrų priemonių. Ir kadangi jų dar mažai įmamasi nacionalinių lygmenių, tai e, reikėtų Europos lygmenių kalbėti apie šitą energetinį skurdą. Frau Cavallo. Kolega Cavallo. Thank you very much. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Bensen už puikiai parengtą pranešimą. Buvo rasta pusiausvėra tarp finansinio apribojimų ir ambicijų, ambicingų tikslų kovojant su klimato kaita. Mes turime ieškoti naujų kelių pagerinti energijos vartojimo efektyvumą. Viena iš galimybių, kurią norėčiau čia pasiūlyti kaip pakeitimą, supranečiau apie tai kalbėjau, yra toks – numatyti saligiškumą, e, kai prašoma ES lėšų. Kitaip tariant, ES lėšos būtų suteiktos panaudojimui tik tada, jeigu projektas įrodoma yra e, energetiškai efektyvus. Pavyzdžiui, statybų sektoriuje, jeigu pastatas yra neefektyvus energijos taupimo požiūriu, tai tuomet finansavimo nebūtų skiriama. Manyčiau, kad būtent taip galime pastumėti tolin efektyvų energi, efektyvus energijos taupimo klausimą. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra vietos savivaldos struktūros, savivaldybės. Europa turi specialių agentūrų tinklą ES remiantas tinklas ir buvo sukurtas, tad to tinklo vaidmuo yra labai svarbus. Regioninės ir savivaldos struktūros, tos regioninės agentūros turi atlikti jums tenkantį darbą, jas reikėtų paminėti pranešime. Na ir paskutinis dalykas. Turėtume nepamiršti, kokį vaidmenį vaidina pramonė. Mokslo tyrimų ir technologijų vystimosi srityje, man atrodo, svarbu, kad e, mokslo tyrimai būtų dar labiau plėtojami, nes pramonės ir tie reikalingi nauji procesai, kadangi kai kurie pramonės sektoriai tuo būdu galėtų tapti labiau konkurencingi ir tausiau naudojantis energiją, bei labiau atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus. Manau, kad turime paminėti mokslo tyrimų svarbą ir energijos augimo pramonėje tikslus. Dėkoju. Bedanke mich, die Kollegin Tikau. Kolegė Tikau, prašau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų pasveikinti pranešėją su atliktų darbu. Žinoma, teks pateikti pakeitimų. Norėčiau pabrėžti, kad mano nuomonė efektyvus energijos vartojimas turėtų būti vienas svarbiausių prioritetų ES artimiausiais metais. Sakyčiau, kad efektyvus energijos vartojimas turi būti tiek tarybos, tiek komisijos darbų tvarkėje. Dėl energetinio skurdo, kaip pažymėjo e, pasisakę kolegos, skaičius žmonių, kurie patiria energetinį skur, prisiminkime, kad nedarbas dėl krizės išaugo, ir vis daugiau už šeimų Europoje patiria energetinį skurdą. Būtent dėl to pranešime šioje srityje turėtų būti konkrečios nuostatos įtvirtintos. Kaip aš pažymėjau pranešime dėl efektyv... energiją taupančių pastatų Būtų gerai atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą regioninių fondų įgyvendinime. Tai leistų įvertinti, kaip yra atsižvelgiama į efektyvų energijos vartojimą, ypač e, statybų sektoriuje. Mes norėjome, kad būtų padidintas padidintas skaičius 4 procentais, bet reikia tinkamai pasinaudoti laiko tarp vidurio peržiūrą. Artėjanti nauja finansinė perspektyva turėtų atspindėti mūsų didesnį susidomėjimą efektyvių energijos vartojimu ir efektyviai energiją taupančiais pastatais. E, transporto sektorius neturėtų būti pamirštas. Čia turėtumėme palaikyti mm, investicijas į mokslinius tyrimus, kad e, galima būtų daugiau sutaupyti iš e, transporto sektoriaus. Galilėjo kiti projektai gali padidinti transporto sektoriaus efektyvumą. Turėtumėme prisiminti būtinybę elektromobilius ar elektrinius dviračius vis plačiau naudoti ir naudojimą skatinti. Jas galima e, sujungti su išmaniaisiais tinklais. Aš tikiuosi, kad pranešėjas klausosi, ką aš kalbu. Atsinaujinanti energija savyje slepia didelį potencialą. Tačiau problema yra ta, kad Ispanijoje kasmet 5 milijardai eurų atsinaujinančią energiją yra investuojami, o šiandien jiems tenka uždaryti tam tikrus vėjo parkus bet e, vėjo parkas, nes, atsiprašau, e, neturi lėšų pakankamai tinklams e, išpilėtoti. Turėtumėme stengtis visus energiją gaminančius prietaisus sujungti į bendrą protingą tinklą. Baigdama norėčiau pažymėti, kad energiją taupančių pastatų srityje ne viskas buvo padaryta, laukiame naujų komisijos pasiūlymų bei atitinkamo didesnio finansavimo. Ačiū kolega Hockmark. Ačiū. Aš manau, kad yra savaime suprantama, kad energijos efektyvumas yra svarbus dalykas konkurencingumui gerinti, saugumui užtikrinti. Ir naujų energijos šaltinių plėtojimui. Nes jeigu naudojame energiją efektyviau, tai naujau yra ir lengviau yra įtraukti e, naujus energijos šaltinius į energijos gamybą. Aš norėčiau, kad būtent tai būtų dar pabrėžta pranešime. Dėkuoju pranešėjui už tai, ką jis paminėjo savo pranešime. Tiesiog, kai įmamas į viešųjų veiksmų, turime pamatuoti, kokią įtaką tai turės, mūsų sprendimai turės kiekvienam vartotojui, namų ūkiams ir panašiai. Turime siekti efektyvaus energijos vartojimo dėl kainos ir ne tik dėl to. Svarbu pabrėžti, kad tose srityse, kur piliečiai ar įmonės negali įtakoti energijos vartojimo, tai tuomet viešosios struktūros turi pasinaudoti savo turimomis struktūromis ir užtikrinti geresnį energijos efektyvumą. Pavyzdžiui, kai tenka kalbėti apie infrastruktūrą e, pagerinimą, apie transporto srautų geresnį reguliavimą. Tai čia savo darbą turi atlikti viešosios struktūros. Manau, kad žymiai lengviau yra pasinaudoti kažkokiais privalomais veiksmais ar tikslais, jeigu turime aišku, e, aiškia vizija, kaip mes ketiname sumažinti energijos panaudojimą, pavyzdžiui, tobulindami statybų e, sektorius, tausesnius energijos požiūrių namus statydami arba pagerintami eismą. Tuo būdu taip pat būtų taupoma energija. Aš manau, kad mums labai svarbu iškelti klausimą dėl to, kaip energiją vartosime ateityje. Ačiū. Kolega Brezina, prašau. Dėkui. Já bych také rád poděkoval panu zpravodaji eh, s tím, že. Taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojai ir pasakyti, jog visi e, pranešėjo pasiūlymai be išimties yra labai teigiami, pozityvus. Kalbant apie privalomą paudžio tikslus, tai dėl jų, aišku, galbūt aš galvočiau, kad dar per anksti tai daryti. Bet uh, kalbant apie mūsų paskirstimo tinklus, tai kuo greičiau jie efektyviai naudos energiją, tuo geriau bus ir kuo labiau bus užtikrintas saugumas energetikos e, tiekimo, tuo geriau bus visai visuomeniai, visai Europos Sąjungai. Turint omenyje, kad e, yra tam tikrų klaidų. Jeigu pažvelgtume, pavyzdžiui, į visą visuomenę, kaip sakė kolega Geringas, jeigu dabar žiūrim, kokie yra įstatymai taikomi valstybėse narėse energetikos srityje, tai turime prisiminti, kad e, vis dėlto yra ir ekonomikos dėsniai realiai veikiantis. Ir turime suprasti, kad e, jeigu vartojimas smarkiai mažės, tai nebūtinai energetikos efektyvumas automatiškai didės. Pavyzdžiui, jeigu pakeisime mažiau energijos vartojančiomis e, lemputėmis, e, daug suvartojančias lemputės, tai bus mažiau vartojama energijos, tačiau sumažės ap, apšvietimo laipsnis. Todėl šitie dalykai nėra tokie jau tiesioginiai ir taip paprastai veikiantis. Gutierės Kortinės. Dėkoju. Yra tam tikrų temų, kurios kelia susirūpinimą. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pastangas ir už realistinį požiūrį. Komet kalbam apie energetikos efektyvumą, tai turime prisiminti kai kurios dalykus. Politikos lygmenių yra daug prieštaravimų. Mes negalim kiekvieną rytą kalbėti apie ekonomikos krizę ir e, vaidinti, kad nieko nevyksta energetikos e, efektyvumas rytyje. Ispanijoje yra 5 milijonai bedarbių. Ir tik vienas procentas jų galbūt norėtų pasikeisti mašiną savo. Ir jie, aišku, nenori keisti savo gyvenamojo namo. O elektros kaina padidėjo 60 procentų. Mes sumažinome brandolinės energetikos sektorių, o atsinaujinančios, atsinaujinančios energijos šaltiniai yra daug brangesni negu tradiciniai. Tad yra pakankamai prieštaravimų, kaip matom, nes mes kalbam apie tam tikrą teisingumą čia. E, bet uh, Kalbam taip pat ir apie energijos, atsinaujinančius energijos e, šaltinius. Kalbam apie autonomiškus e, kvartalus, bet vis dėlto e, lobistai gina didelės energetikos bendrovės ir, ir dėl to vieną dieną sakom vienaip, kitą dieną teigiam priešingai, todėl aš esu sunerimusi dėl tokių prieštaravimų. Šįryt mes kalbėjom apie poveikio vertinimą, ekonominio poveikio vertinimą, bet jeigu mes atsakingai elgtumėmės tai, jeigu jau priimam kažkokį sprendimą, turime įsiaiškinti, kiek tas sprendimas kainuos ir kaip jis bus įgyvendinamas ir kas jį įgyvendins. Nes dažnai neatsižvelgiama, pavyzdžiui, į e, Ekosoko ar regionų komiteto nuomonė. Tuo tarpu miestų burgmistrai turės realiai gyvendinti tos sprendimus ir būtent su jais čia reikėtų e, konsultuotis. Toliau dėl privalomų ar neprivalomų tikslų. Man atrodo, kad grįžtant prie tų penkių milijonų bedarbių Ispanijoje, mes turim imtis konkrečių priemonių. Ir jeigu jau norime pagerinti ekonominį efektyvumą, tai turim konkrečiai kažką daryti. Toliau, eko ženklinimas. Jeigu mes norėsime energetinės etiketės e, ant visų gaminių, tai mes suparalyžuosim inovacijų procesą, nes e, nėra pakankamai gebėjimų, administracinių gebėjimų keisti ženklinimą kas dviejį metai. Tuo tarpu tyrimai rodo, jog administracija visuomet atsil, ir administracinės priemonės atsiliks nuo inovacijų proceso. Ir paskutinis dalykas. Turiu omenyje pastatus, kurie įrašyti į specialius e, sąrašus paveldo ar architektūrinį paminklų Mes kalbam apie energetinį efektyvumą, apie jų izoliavimą. Pavyzdžiui, tai aš e, norėčiau pasiūlyti eksperimentinį projektą komitetui, e, siekiant, pavyzdžiui, įsiaiškinti tokių pastatų energetinį efektyvumą. Austrijoje jau vyksta tokio pabudžio iniciatyvų. Ir tuomet turbūt e, galėtume žengti žingsnį didesnio nuseklumo ir, ir logiškumo užtikrinimo link. Tikrai būkite rami, neturėtų jūsų dėl e, pasakytas kalbos graštis sąžinė. Pone Hercog. Chairman, I'd like to congratulate to the... Ačiū pirmininkė, leiskite pasveikinti pranešėją ir, na, neprašyčiau žodžių, jeigu svarbiausi dalykai jau būtų pasakyti. Bet mano supratimu, tų svarbių dalykų trūksta. Ir tai yra štai kas. Energijos vartojimo efektyvumas yra žmogiškojo faktoriaus nulemiamas dalykas. Jeigu žmonės žino, kaip daryti, jie gali taupyti. Tad aš manau, kad mes turime ištaikinti tą energijos vartojimo neraštingumą, tam tikrą nesugebėjimą tausiai vartoti energiją. Pavyzdžiui, namai kaime, e, E, vartoja tam tikrą kiekį energijos, bet man klausimas kyla, ar tie žmonės žino, kaip tą, ką daryti, kad jų name būtų sunaudojama kuo mažiau energijos. Ar šeimininkė e, namų žino, kaip mažiausiai sunaudoti energijos, kaip efektyviausiai ją sunaudoti. Turime kalbėti ne tik apie gamybą, bet ir apie vartotojų problematiką. Aš manau, kad būtent šią, e, šią idėją reikėtų pažymėti pranešime, aš teiksiu pakeitimus, sakykime. Mes Turime pasiekti tuos žmonės, kurie stato, pavyzdžiui, namus. Neužtenka išdėstyti kažkokias labai gražius siekius ar idėjas. Tiesiog dirbti reikia, jeigu taip galima sakyti, nuo apačių, informuojant žmonės, juos mokant, pabrėžiant, kad e, jiems e, reikalingi normalūs įgūdžiai namų statybai, o paskui ir paskui jų eksploatavimui. Tai štai, tiek norėjau pasakyti. Labai trumpai dėkoju. Bedanke mich herzlich. So, damit haben alle Kollegen die. Ačiū. Pasisakė visi kolegos, kurie prašė žodžio. Pone Koskimatė iš komisijos, jai norėčiau suteikti žodį, kadangi ji yra atsakinga, po to m, mm, diskusijas pabaigs pranešėjas. Taigi prašau komisiją žodis jums trumpam pasisakymui. Much, uh, uh, uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Bensen ir visiems komiteto nariams pasisakiusiems diskusijose. Mūsų požiūrių, komisijos požiūrių, diskusijos buvo tikrai įdomios, mes turėjom progą išgirsti įvairiausių minčių. Labai padrasinantis dalykas yra tai, kad visi pabrėžia, kad energijos efektus naudojimas yra ypač svarbus dalykas. Jūs kalbėjote apie energijos efektyvumo planą. E, komisija tiksliau turi tą planą netrukus pateikti. Tai yra visai nebloga pradžia. Ponas Bensen kalbėjo savo pranešimų projekte apie daug svarbių dalykų. Jie yra visi tikrai labai vertingi. Galiu patikinti, kad komisija juos peržiūrės ir, ir vis, visas siūlytas iniciatyvas atsižvelgs. Jūs žinote, kad tai yra į ateitį, ateitį nukreipta politika, energetikos efektyvumo politika ir pirm, mes žengėme pirmosius žingsnius, turime energetikos strategiją 2020 Kiek aš žinau, pirmą kartą energetikos politikos srityje atsiranda e, tokia iniciatyva, įmamasi analizuoti energijos poreikį ir jos suvartojimą. Komisija ir toliau bus pasiruošusi teikti vėliau gausimus dokumentus ir teikti informaciją. Nenorėčiau leistis į detalės dėl čia iškeltų vairių dalykų, nes kiek suprantu, dėl viso to dar bus diskutuojama komitete, e, kol pranešimas bus rengiamas. Tačiau norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris būtų svarbus paminėti. Komisija deda rimtas pastangas. Dėl to koks turėtų būti energijos vartojimo vertinimas. Mes esame atlikę vertinimą susijusiu energijos vartojimo 2006 metų ir dabar dirbame prie šio klausimo toliau. Mums yra labai svarbu šis aspektas, šis darbas bus tęsiamas. Tačiau tuo pat metu ketiname ir eiti prie to politikos vertinimo pabaigos. Tas laikotarpis, kaip jau, žinau, kaip jau žinia, apima laikotarpį nuo 2006 metų. Peržvelgsime ir kitas siūlomas iniciatyvas. Europos komisija norėtų patikinti, kad egzistuojanti, e, egzistuojančios iniciatyvos energijos taupimo srityje yra plėtojamos, tęsiamos, kad valstybės narės tas neatsives atsižvelgia. Kai dėl teisinių procedūrų, vėlgi norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbus dalykas, didelį vaidmečių vaidina e, nacionaliniai energijos taupimo planai. Pone pirmininkė, jums leidus čia savo pasisakymą ir užbaigsiu. Ir komisija su malonumu dalyvaus šiuose diskusijose, įneš savo indėlį į jas ir mes tikrai labai lauksime galutinio pranešimo, kurį jūs mūsų ateiks. Ačiū. Dėl tolesnių diskusijų e, trumpa pastaba, nežinau, ar teisingai supratau. Tolesnių diskusijų pagrindas yra šeštųjų, šeštaisiais metais atliktas tyrimas, ar gausime naujesnės informacijos, ar ji yra atnaujima. Darau prielaidą, kad šeštieji metai negali būti e, tinkamas referencinis taškas mums tinkamai darbą atlikti. E, dabar ponas Venten pabandys apibendrinti mūsų diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti visiems kolegoms apie energijos skurdą, apie e, švietimą, apie transportą buvo kalbėta. Mes taip pat kalbėjome apie pastatų renovavimo tikslą. Manau, kad visos šios idėjos yra tikrai labai įdomios. Mes daug energijos iš tikrųjų suvartojame pastatams pastatų direktyva dėja nėra pakankamas dalykas, nes yra statomi ir toliau nauji pastatai ir turime šiuo klausimu tikrai labai rimtai padirbėti. Visos šios naujos iniciatyvos yra įdomios, tačiau jas, ten, jas tenka žvelgti ekonominių problemų kontekste. Ir kaip buvo jau pasakyta, kai diskusijos prasidėjo, diskusijas įstraukė daugybė suinteresuotų pusių. Lauksiu būsimų dėrybų ir pakeitimų. Na ir galiausiai turime nepamiršti, kad energijos efektyvumas yra toks dalykas, kuris implikuoja naujų technologijų taikymą. Tai neišvengiamai palies mūsų įmonės, mažas ir vidutinės įmonės. Maničiau, kad mūsų kuriami produktai Europoje turi turėti didelę pridėtinę vertę, tai mums padės pagerinti užimtumo padėtį. Ir tai būtų puikiai proga. Nes manyčiau, kad energijos taupimas yra efektyvus būdas taupyti pinigus. Na, mes be abejo išklausime komentarų ir apie finansavimą, apie lėšų paieškas. Sakėme, kad reikia sudaryti daugiau galimybių finansuoti šių problemų sprendimą. Aš jau sakiau, kad suinteresuotų pusių yra daug, su jumis buvo kalbamasi ir tikiuosi, kad galėsime rasti bendrą sutarimą, galėsime parengti stiprų pranešimą ir e, Europos parlamento tvirtą nuomonę gaus Europos komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Noriu priminti, kad galime teikti pakeitimus iki spalio penktosios dienos. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimų. 15. Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika. Pranešėjas yra Bernd Lange, iškartiem žodis diskusijų pradžiai. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Iš ties eh, pavadinimas rodo, kad mes turime galvoti apie apie globalizacijos erai pritaikytą pramonės politiką. Turime čia e, labai intensyviai galvoti apie konkurenciją, tokiu būdu susitelkiant ties pramonę. Priminsiu, kad JAV vykdoma milijardinė inovacijų programa, netgi Kinijoje aukštųjų technologijų srityje e, pradedama e, inovacijų programa, bet to Kinė vyk, vykdo, vykdo agresyvę mm, iškasenų politiką, taip pat ir Indijoje pramonė yra stipriai skatinama, jos vystimasis palaikomas. Atsižvelgiant į visą tai, negalime mm, tęsti to nieko neveikimo pramonės politikoje. Taigi turime greitai ir ryštingai stiprinti mūsų industrinę bazę. Žinoma, e, čia turime atsižvelgti į e, klimato kaitos iššūkius, turime e, geriau atsižvelgti į mūsų ekologinius poreikius. Visa tai yra naujosios pramonės politikos Europoje tikslai. Pastaraisiais mėnesiais intensyviai kalbėjusi su kolegomis frakcijoje vyko labai įdomus seminaras, gavau daug pasiūlymų ir minčių, jo, jie atsispindi pranešimo projekte. Akivaizdu, mėly kolegos, kad Jeigu mes norime sukurti gyvybingą pramonės politiką Europoje, ji turi būti integruota. Pirmiausia, turi būti e, komisijoje integralus požiūris. Kartais man susidaro įspūdis, jog komisijoje atskiris departamentai veikia tarpusavyje nesusijusiai reiktų integruoti skirtingus sektorius, atitinkamai pasiūlymas komisijos sukurti darbo grupę, kuri užtikrintų integruotą komisijos strategiją. Taip pat reikia pagerinti bendradarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių, taigi tarybos. E, krizė atskleidė, kad valstybės narės savo politiką e, labai retai derina su savo kaiminėmis, todėl reikia pasinaudoti 173 straipsniu, kad užtikrintumėme nuseklę pramonės politiką e, tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jeigu me, mums nepavyks to padaryti, neišvengiamai laukia nesėkmė. Taigi Kągi turime padaryti, mėly kolegos? Aš siūlau e, susitelkti ties horizontaliuoju veiklos metodu, atsižvelgiant į regioninius ir sektorinius skirtumus. Aišku, intervencionistinė politika negalės e, pagerinti e, pramonės situacijos, bet iš kitos pusės rinka ne visuomet susitvarko. Todėl mūsų pramonės politika turi būti protinga. Savo pranešimo projekte aš pabandžiau išskirti tris pagrindinius blokus. Pirmiausia, novatoriška politika, Mes norime stipru, stiprios materialinės bazės bei geresnio technologijų perkelimo tarp įmonių. Tai gali užtikrinti geresnį inovacinį pagrindą įmonėse. Na, prisiminkime skaitmeninės Europos ir tradicinės pramonės e, skirtumus. Būtent čia yra didelė erdvė inovacijoms. Kartu turime skirti pakankamai finansinių išteklių, kad skatintumėme rizikingas, novatoriškas technologijas, o e, mūsų bendradarbiavime su EIB ir EIB pastangos turi būti dar labiau e, stiprinimas. Toliau ištekliai pramoniai. Pirmiausia, tai yra materialiniai ištekliai. Mums kyla problemų su ištekliais. Turėtumėme siekti protingo e, tarptautinio susitarimo, kuris užtikrintų saugo aprūpinimą ištekliais, tačiau turime pagalvoti, ką Europoje mes turime, kokių čia išteklių mes turime, kokių naudingų iškasenų galime rasti turėtumėme peržiūrėti likšlinę politiką bei orientuoti pramonę į vietos išteklius, vengti vertingų e, naudingųjų iškasenų eksporto. Tai vyksta kartais e, teisėtai, kartais neteisėtais. Taip pat turime e, pagalvoti labiau, kasgi prekiauja naudingosiomis iškasenomus, tame sektoriuje formuojasi oligopolinės e, struktūros. E, geležies rūdo sektorioje pasaulyje yra tik trys tiekėjai, jie valdo 75 procentus rinkos. Reiškia, e, gali daryti didelę įtaką pramonės vystimuisi. Taigi, iškasenos naudingi ištekliai yra problema, bet efektyvus išteklių naudojimas papildomas iššūkis, kurį įveikus e, galėsime dirbti efektyviau ir žaliau. Mes turime tam tikrus instrumentus e, savo įstatyminėje bazėje, tačiau galime pagalvoti, e, apie naujus instrumentus. Trečias svarbus aspektas – darbuotojų kvalifikacija. Šiandien kai kuriuose sritise kyla problemų gauti kvalifikuotų darbuotojų. Todėl tenka e, ieškoti darbuotojų užsienyje. Turėtume užtikrinti, kad europiečiai būtų pakankamai kvalifikuoti ir sugebėtų dirbti mūsų pramonėje. Tam tikslui galime įtraukti Europos socialinį fondą. Pastangos tikrai turėtų būti suintensyvintons. Toliau pramonės kultūra. Trečiasis aspektas. Iki šiol pramoninė kultūra nebuvo taip formuojama, kaip kad turėtų E, pagalvokime, kurgi tai gali nu, nuvesti. Mes turime identifikuoti ten, kur esame lyderiai, bei stiprinti savo pirmavimą e, nemažą dalį BVP padeda sukurti viešasis sektorius. E, todėl viešasis sektorius turi skatinti e, kurti novatoriškus produktus, produktus, kurie būtų ilgalaikiai, galėtų atsakyti į konkurencinius ir aplinkosauginius iššūkius. Restruktūrizacija turi būti e, turi mus labiau dominti, negalima e, restruktūrizuoti tik tuomet, kai įmonė atsiduriant nemokumo ribos, reikia laikytis prevencinės strategijos, ieškoti naujų prevencinių būdų rinkoje. Taigi būtent dėl to mums reikia naujos pramoninės kultūros. Čia neišvengiamai tenka prabilti apie valstybės subsidijas. Mano nuomonė, skaidrios subsidijos yra naudotinos E, jei norime sustiprinti novatoriškus pramonės sektorius bei padaryti juos konkurencingais. Aišku, tai negali nulemti, kad ES e, valstybės narės tarpusavėje kontroliuotų. Todėl turime elgtis labai atsargiai. Taigi be europinio ligmens yra dar ir europinis. Norėčiau jį, na, vietinis, atsiprašau, lygumo. Norėčiau jį trumpai aptarti. Taigi, kas vyksta regionuose? Kaip mes galime kurti e, centrus, įmonių centrus, kad Europoje pramonė neišnyktų. Todėl siūlau regioninius centrus arba angliškai klasterius e, stiprinti, padedant įmonėms investuoti į tokius pramonės centrus. Be to dar siūlau atskiriems sektoriams, sektoriams, kurie yra ypač svarbus Europos pramoniai, e, pradėti įgyvendinti sektorinės iniciatyvas, pavyzdžiui, automobilio pramonė, kad e, paskatintumėme inovacijų procesą ir tuo pačiu užtikrindami mobilumą ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat atsinaujinanti energija. Tai labai svarbus pramonės sektorius Europoje – Čia mes turime galvoti apie restruktūrizaciją įmonių viduje ir e, tartautinių lygmenių. Kinija daug investuoja į įvairias energijos gavimo sritis, atsinaujinančią brandolinę energetiką. Todėl turėtumėme čia paieškoti mm, sektorinės strategijos. Tikrai norėčiau kad kartu mes sukurtumėme e, šviežią, e, gaivę e, pramonės politiką bei paskatintume Europoje kurti naujas darbo vietas. Tikiuosi, kad komisijos komunikatas, kuris 13 spalio turėtų pasirodyti, bus papildys mūsų pranešimą ir visi kartu pasiraitoja rankovės kursime Europos pramonės politiką. Ačiū kolegoms. Ačiū, ponas Hatsimarkakis dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Langę, kuris anksčiau e, buvo pateikęs darbinį dokumentą, o lyginant su juo pranešimo projektas yra mažiau intervencionistinis, labiau subalansuotas. Tikrai džiaugiuosi, kad naudingoms ištekliams skirta daugiau vietos MVI įtraukimas e, pabrėžtas, sektoriniai planai aptariami, taigi situacija tikrai gerėja, nepaprastai dėl to džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad ieškote pusiausveros tarp e, mokslinio tyrimų inovacijos iš vienos pusės ir pramonės politikos konkurencingumo iš kitos pusės. Jūs norite, kad inovacijos mes suprastumėm labai plačiai. Aš manau, kad inovacija yra visa tai, kas padeda, iš idėjo, padeda idėją paversti pinigais. O moksle e, galioja gal kiek kitokia situacija, kai žinios yra paverčiamos pinigais, paslaugos yra paverčiamos pinigais. Taigi, kaip mes galime skatinti inovacijas? Europoje yra gausybė programų, bet dažnai situacija yra daug paprastesnė. Pavyzdžiui, Norvegija palaiko elektromobilius, mm, pirmiausia, leisdama nemokamai pasistatyti jį. E, nedaug kainuojanti, bet efektyvi priemonė, taip pat elektrinio autobusų naudojimas, yra neblogas pasiūlymas. Tai būdai e, skatinti inovacijas. Kogi pasigendu? Būtent kilmės klausimų, kur produktas bus pagamintas. Kalbant apie Europos pramonės politiką, turėtumėme susitikti susitarti, kiekgi e, produkcijos pas mus e, pagaminama. Ta galėsime sužinoti tinkamai, tinkamai paženklinę Prancūzai, italai pasisako už, e, šiaurės šalis prieš, bet turime e, užtikrinti vartotojų skaidrumą, kad jie žinotų, kur pagaminti jo perkami produktai. Taigi e, savo pakeitimuose sieksiu partnerystės su Kinija. Ne, ne, nebandykime savęs apgauti nors pas mus gaminame daug aukštos e, klasės ir kokybės produktų, tačiau nemažai produktų gaminama Kinijoje. Tai yra ir gerai, ir blogai. Gerai, kadangi mes galime pasinaudoti Kinijos ekonomikos augimu, o blogai yra tai, kad Kinija, kadangi joje pagaminama gausybė produktų, ji reikalauja kad gautų ir žinias, ir technologijas. Kinija naudoja Europos e, patentų patirtį, yra e, perėmė Vokietijos patentų įstatymą, mm, agresyviai saugo savo žinias, galėtumėme galvoti apie ES Kinijos susitarimą šioje srityje, bet svarbiausia, kad Kinija turime laikyti savo partnerę švietimo priekybos partnerė. Gal kada nors galime pagalvoti apie laisvos priekybos zoną. Tačiau akivaizdu, kad Kinija e, yra esminis faktorius pramonės politikoje. Kitas e, aspektas e, tai yra karas dėl galvų, grupiai sakant, dėl talentų, kaip mes išvengsime klasifikuotų darbuotojų trūkumo, netrukus trūks pusės reikalingų darbuotojų Europos pramonėje, e, o kvalifikuotų inžinierių trūks dar daugiau, štai Vokietijoje e, tyrimai rodo, kad netrukus e, pas, pritruks 95 kvalifikuotų inžinierių. Taigi visame pasaulyje vyksta kova dėl talentingų žmonių. Aukštos kokybės produkcijos neužtikrinsime, jeigu mes įsitrauksime į šitą kovą, turime e, ieškoti kitų būdų. Reikia stengtis e, e, tinkamai reglamentuoti savo migracijos politiką. Aišku, šalis gauna naudos tiek iš technologijų, bet joms naudinga ir tolerancija. Todėl turime geriau bendrauti su, savo, su piliečiais bei informuoti, kokiegi yra esami poreikiai. Ačiū, ponė Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu šešėlė pranešėja APP frakciją. Noriu pasveikinti kolegą Langę, parengusi gerą pranešimą. Norėčiau pranešėjui pasakyti, kad yra keletas dalykų, kuriuos, manyčiau, reikia šiek tiek detaliau aptarti kai ES vidaus politikos. Ponas Langė mums kalbėjo e, apie tą problemą, kurią patiria įmonės gaudamos valstybės pagalbą ir pat, patydamos valstybės pagalbą. Mes turime tokias taisyklės, kurios nėra atitinkančios globalizacijos kontekstą. E, susidurėme su konkurencijos iškraipimu, kai teikiama įmonėms pagalba. Tad reikėtų, kad valstybės pagalba būtų peržiūrima kad į tą būtų e, dalyką galima atsižvelgti, kai kalbame apie jūros konkurencingumą. Mes norime būti labai rimti veikiai, norime skatinti savo pramonės politiką. Pateiksiu pavyzdį. Airbusas, pavyzdžiui, lėktuvas yra laikomas e, sėkmingų projektų. Šiandien jo negalėtų būti, jeigu būtų laikomas iš šiandieninių konkurencijos taisyklių, kurios yra pernelyg griežtos. Taigi štai kokios yra problemos, kurias iš tikrųjų reikia spręsti jeigu negalima kurti naujų tokių, sakyčiau, šviturių, projektų šviturių ir juos vystyti, tai tuomet nieko gero nepasieksime. Finansavimas, aišku, yra aktualus klausimas. Pranešėjas kalbėjo apie Europos investicijų banką. Aš manau, kad reikia kelti klausimą dėl Europos investicijų bankų nuo savųjų išteklių. Galima teikti čia pakeitimų Pramonė reikia ilgalaikės vizijos. Netikrumas ją žudo. Šiandiengi mes nuolat primetame tą netikrumą, priimdami savo teisės aktus, priimdami aktus dėl kovos su klimato kaita. Europos komisija nuolatos žaidžia skaičiais 20 procentų, daugiau 20 procentų mažiau ir taip toliau ir, ir taip ir panašiai. Įmonės nebežino, kur investuoti, kiek investuoti ir kokiomis spalvomis nudažyta matyti savo ateitį. Tad mes turime patys pirmiausia e, numatyti, kokia turėtų būti mūsų pozicija ir jos laikytis, o nenolatos ją kaitalioti. Kai dėl vidaus rinkos reikia kovoti su rinkos susiskaldimu, numatant bendrus standartus ir turime išsaikyti savo įmonės. Negalime kalbėti apie pramonės politiką, jeigu įmonių gamybos nebeliks pas mus. Dar vienas pavyzdys, žinote, visi Galilėjo projektą. 14 iš 30 satelitų konkurso būdu buvo patikėta pagaminti Vokietijos smulkiai įmoniai. Viskas iki šiol buvo gerai. Na, o ši įmonė pasirinko E, subrangovų Amerikos įmonė. Ir tai yra tikrai neprimtina. Turime padaryti viską, kad panašių dalykų nenutiktų. Svarbu, kad būtų komunikuojama, kad būtų teikiama tikama informacija apie viską, kas gaminama Europos Sąjungoje. Made in Europe, in Europe ta etiketė turėtų būti nuolatos matoma, kad būtų žinoma, kad mes gaminame gerą produkciją. Buvo kalbama apie administracijos naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Daug metų apie tai kalbam, bet tai iš tikrųjų yra realybė. Mokslo tyrimų sritį aptariant reikėtų pabrėžti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Pone Karvalio savo pranešime kalba apie supaprastinimą, kalbant apie mokslo tyrimų programą. Tai yra iš tikrųjų aktualu ir šio pranešimo atveju. Inovacijos gali būti sėkmingos tik tada, jeigu tinkamai vyksta mokymas. Kai kas iš kolegų jau sakė, Aeronautikos sektoriuje reikia įdarbinti per metus 12 tūkstančių inžinierių. Kol kas per metus parengiama 9 tūkstančiai, taigi deficitas yra jaučiamas. Tad reikia padėti, kad mūsų universitetai dirbtų aktyviau inžinierius rengdami. Šie klausimai yra susijęs su intelektinės nusavybės apsauga, apie tai jau buvo kalbėta, tačiau Manyčiau, kad reikėtų paminėti Europos patento klausimą. Tiek metų jau jo laukiame ir tiek metų nesulaukiame. Vertimas regis yra viena tų problemų, dėl kurios mes to dokumento nematome. Aišku, patentais neapsaugosi visko. Ir pateiksiu pavyzdį, ką tik buvo pastebėta viena iš valstybių narių, kad yra parduodamos Kinijoje gamintos padangos, jos jos yra patentuotos puikiai imituojančios pagamintas Europoje, tačiau kokybė dėja yra žymiai žemesnė tų padangų. Tai reiškia, kad tos padangos yra nesaugios. Kitaip tariant, šiandien reikia tikrinti, stiprinti kontrolę. Pasienyje kontroliuojama ar neįvežama narkotikų, ar neįvežama padirbtų vaistų, tačiau ne viskas yra kontroliuojama ir dėl to kenčia mūsų ES pramonė. Aišku, tenka minėti apie pramonės politikos išorinę dimenciją. Maničiau, kad reikėtų kalbėti apie prieigą prie rinkos. Vakar apie tai dar buvo kalbama. Reikia kalbėti apie abipusiškumo principą, apie jo taikymą, kad būtų išvengta aplinkosaugos ir socialinio dempingo. Ir baigdama, norėčiau pabrėžti štai ką. Produktų ženklinimas yra labai svarbus dalykas, tai padės kovoti su pa, prekių padirbinėjimu. Pone Muskardinį Inta komitete pateikė šio klausimu puikų pranešimą, manyčiau, juo turėtume pasiremti. Pranešėjas taip pat iškėlė žaliavų klausimą. Turime 14 žaliavų įtrauktų į sąrašą, kurį parengė Europos komisija. Jų panaudojimas patrigubėjęs per, per, per ateinančius 20 metų. Minėti žaliasias technologijas ir jų naudojimo taip pat yra būtina. Europos Sąjunga turi turėti konkrečią išorės politiką, kad galėtų apsaugoti savo žaliavų išteklius. Šiuo klausimu turime būti ypač budrus. Tiek norėjau pasakyti, kolegos. Pranešėjas tiesa dar kalbėjo apie horizontalų požiūrį, sakydamas, kad reikia galvoti apie atskirus sektorius. Aš manau, kad Ir sektorinis ir horizontalusis yra geri požiūriai. Pateiksiu pakeitimų, kad būtų galima tą pranešimą labiau praturtinti. Manau, kad turime komisijai ir tarybai pasiūlyti strategiją, nes mes nekalbame apie pramonės politiką, mes kalbame apie pramonės strategiją. Mums jos reikia. Dėkui. Bedanke mich, kolega Koznovski. Ačiū kolega Toznovski dabar. E Ačiū. Pone pirmininkė, esu ECR frakcijos šešėlinis pranešėjas, todėl sakyčiau, kad e, mūsų filosofinė diskusija apie pramonę globalizuotame pasaulyje yra labai sudėtinga, sunku atrasti, kur yra esmė, sunku išvengti tik tuščio filosofavimo. Pritariu daugeliu išsakytų minčių, ypač toms, kurios galėtų padėti įmonėms pas, paspartinti inovacijų ciklą. Tai yra svarbu Europai. Taip pat reikia palaikyti uh, mokslinius tyrimus Europoje. Ta galime e, pasiekti finansuodami mokslinius tyrimus. Tuo pat metu išvengsime pernelyg e, sudėtingų sprendimų. Taigi pagrindinis klausimas yra, kaip mes galime finansiškai palaikyti savo pramonę, kuri turi kovoti ir konkuruoti globaliame pasaulyje. Negalime pasirinkti vieno sektoriaus ir jį e, išimtinai aktyviai palaikyti. E, kolegos kalbėjo apie svarbės problemas ir ypač buvo pabrėžta švietimo e, problema, kaip reikia mokyti šviesti žmonės, turime palaikyti savo universitetus, aukštasias mokyklas, turime planuoti, juk suvokiame, kad e, aviacijos inžinierius ar aplinkos specialistas neparengiamas per naktį ar net per trejus metus. E, studijos trunka ilgai. Turime intensyviai ieškoti tinkamų žmonių, žmonių, kurie sugebės dirbti mums aktualiuose sektoriuose. Nemanau, kad Europoje reikia vadovautis kažkokiu procentiniu požiūriu. Mums reikia ieškoti žmonių, kurie sugebėtų dirbti reikalingose sektoriuose. Akivaizdu, kad globali konkurencija labai žiauri. Jos, e, joje nelaimėsime turėdami e, tikslus, mums reikia gerų, aukštos kokybės ir inovatyvių produktų. E, tačiau pranešime kai ko trūksta, būtent klausimas, ar mes kaip es institucija ir ar nacionalinės e, institucijos neapsunkina pramonės pernelyg gausia administracinė našta, ar mes nepratėsime bereikalo inovacijų ciklo. Biurokratijos, aš manau, yra tikrai per daug. Ar nauji teisės aktai nenulems dar didesnių administracinių išlaidų, ar neišauks produktų kaina, jeigu mes norėsime, kad pramonė įgyvendintų tam tikrus standartus. Turime siekti ne tik reguliuoti, siūlyti, turime labai sąmoningai elgtis ir suvokti, ką siūlome. Turime suvokti, kad pernelyg didelė biurokratinė našta kenkia konkurencingumui. Siekiame, kad mūsų produkcija laimėtų globalioje konkurencinėje kovoje, kovoje, kuri labai sunki. Noriu pasidalinti pavyzdžių iš Čekijos Respublikos patirties. Mes skatiname žaliųjų technologijų raidą. Čekija kovoja šiandien su didelė problema. Subsidijų saulės energetikai sistema nebuvo tinkamai reglamentuota, todėl Čekijos pramonė patiria papildomų sąnaudų, tai gali nuremti tam tikrų pramonės sektorių pabėgimą iš Čekijos. Nors turėjome gerų tikslų, bet rezultatai tikrai prasti. Turime nuolat savęs klausti, ar mūsų sprendimai padės pramonės sektoriams dirbti geresnėmis sąlygomis, o gal kaip tik apsunkins jų darbą. Suvokiu mūsų diskusijų svarbą. Turime šiam klausimai skirti daug dėmesio, nes ji yra aktuali visai Europos ekonomikai ir atskiriems pramonės sektoriams. Kadangi pramonė yra mūsų gerovės pagrindas. Ne bankai, bet pramonė, pramonės politika, kuri gali užtikrinti mums pergalę globalioje rinkoje. Ačiū. Danke, Herr Vorsitzender. Ich, um... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad uh, mūsų kolegos Langė pateiktame nuomonės pranešimo projekte yra iš tikrųjų daug e, teigiamų minčių ir atskaitos e, taškų, kalbant apie Europos pramonės politikos viziją, matymą. Yra daug e, galimybių čia, dėl kurių būtų įmanoma rasti sutarimą. Ir kai kalbu apie žalėją viziją, tai turiu menyje ne žaliųjų viziją kaip partijos, bet energetikos efektyvumo aspektą ir panašiai. Tai yra būtinas pagrindas, kurio turime remtis, jeigu norime, kad ateityje Europos pramonė būtų stipri. Ir jeigu nenorime, kad gamyba būtų palaipsniui iškeliama į užsienį iš mūsų pramonės sektoriaus. Uh, Bet e, be šitų tikslų ir be šitų vizijų yra ir kitas svarbus aspektas mūsų pramonės politikos kontekste. Mūsų bendras darbas galėtų dabar padėti iškristalizuoti kai kuriuos aspektus čia. Aš e, nepasisakau už kišimasi iš viršaus į pramonės politiką. Aš nepasisakau taip pat už protekcionistinės priemonės. Pone Grostet sakė, jog viena Vokietijos įmonė užsakė su brangos būdu pagaminti palidovus. Ką tai reiškia, kad yra parsiduodama amerikiečiams Man atrodo, jog e, toks požiūris gali būti klaidinantis e, požiūris. Jeigu mes akcentuojam horizontalų aspektą čia ir jeigu mes sugebam aiškiai suformuoluoti principus, tai tuomet viskas turėtų būti gerai ir neturėtume čia iškelti kažkokių atskirų probleminių atvejų. Toliau e, priemonių klausimas. turime prisipažinti, jog tai mūsų silpnoji pusė, nes veiksmų laisvė Europos lygmenių nėra labai didelė. Aš pasisakyčiau už tai, kad reikia būti realistais ir, ir neturės prasmės vien tik tai surašymas popieriuje to, ką turime daryti ar, ar to, ką kiti turi daryti. Aš manau, kad ES turi tam tikrą kompetenciją, jinai netokia jau maža. Mes neturime per daug tuščių pažadų. E, sveiki, kairė dešinė. Ponas Weberis. Dėkuoju. Bert Langės, kolegos Bert Langė e, pranešimas yra e, labai daug apimantis, jame daug visko yra, mes jį dar patobulinsim, praturtinsim. Aš atidžiai klausiausi, ką jisai sakė apie integruotos pramonės politikos būtinumą Europoje, taip pat apie būtinumą įtraukti aplinkos sauginę dimenciją ir e, socialinę dimenciją į laisvos prekybos sutartis, taip pat e, apie išteklių klausimą, tai yra naujas aspektas mūsų diskusijose. Aš dabar kalbėdamas apsiribosiu trejomis, keturiomis pastabomis. Man atrodo, jog trūksta kai kurių pakeitimų šitais klausimais. Pirmas dalykas, mes negalime neminėti finansavimo klausimo, kalbėdami apie Europos pramonės politiką. Tai yra patikimumo kriterijus. Kažkoks filozofas yra pasakęs, jog pinigai yra karo e, esmė. Svarbiausias dalykas karo metu. Karo stuburas. Dabar mes diskutuojame apie biudžetą, Ir kaip jūs žinote, vadovų taryba nori sumažinti ES biudžetą iki 2013 metų. Tad finansavimą mes rasime tikrai ne iš ES biudžeto, ne ten. Komisijos pirmininkas ponas Baroso, kalbėdamas apie ES padėtį, teigia, jog ES turi turėti galimybę leisti euro obligacijas, kad būtų galima finansuoti infrastruktūros didelius projektus bei investicijų programas. Jis taip pat paminėjo mokestį taikoma finansiniams sandoriams. Tačiau e, tą sakė Europos komisijos pirmininkas, o ne koks nors e, valstybės prezidentas. Todėl mes turėtume pažodžiui suprasti tai, ką jis sako. ES turi turėti tokių gebėjimų ir jeigu mes tikrai norime to, ką jisai siūlo, tai ir, ir jeigu norime to, ką siūlo Bert Langės e, pranešimas, tai mes turime e, turėti tokį finansavimą, nes antrai bus kaip su Lisabono strategija. Puikios intencijos, puikus ketinimai ir tikslai, bet e, jie realiai neįgyvendinami. Valstybės narės kaip jūs žinote, taip pat dalyvauja tam tikram grožio konkurse, norėdamas parodyti, kuri yra griežtesnė, kuri daugiau biudžetinio apkarpimų padarys. Tai iš šitos pusės taip pat galim tikėtis daug, daugiau truputį atsakomybės galbūt, bet vis dėlto iliuzijų nereikėtų turėti. Reikia kalbėti apie finansavimą visų pirma, tai yra pagrindinis dalykas. Jeigu uh, bus šitie dalykai, tai tada galim rimtai žiūrėti į tai, e, kas siūloma. Jeigu nebus finansavimo ir jeigu sakysim, kad finansavimas yra čia kitos, kitos problemos, net netiesiogiai susijusios su mūsų kalbamas rytimi, tai tuomet galbūt ir bus parengtas puikus veiksmų planas, bet jo įgyvendinimas e, ne, nebus realus dalykas. Kitas aspektas. Ir e, reikia pasakyti, jog pranešime e, yra šis aspektas, tai yra valstybių narių pramonės politikų koordinavimas. Mūsų pranešėjas vadino tai integruota pramonės politika. Mes turime vengtis dubliavimo Europoje. Jeigu Vokietija, Italija, Prancūzija susitarė, kad e, gamins kartu hybridinę ekologišką mašiną, tai jos jau e, pateikė ją į rinką ir mes turime remtis tais pavyzdžiais, kurie jau yra e, aviacijos srityje, kosmoso srityje ir turime įtvirtinti tą bendradarbiavimą. Ir jo labiau, kai, kai turime mažai išteklių, mes turime juos naudoti bendrai, o ne uh, E, jos išvaistyti, skaldytis šito požiūriu. Ir trečias aspektas. Europos pramonės politikos sėkmė priklauso nuo pinigų tinkamos politikos ir nuo konkurencijos politikos, kuri turėtų būti mažiau dogmatiška negu e, komisijos ir konkurencijos e, direktorato politika. Tinkama pinigų politika ką tai reiškia. Jeigu vėl bus e, pernelik stiprus euras, o Kinijos e, valiuta bus e, devalvuota ir doleris taip pat už tam tikro laiko bus devalvuotas, tai tuomet mes neatsilaikysim, neatlaikysim tokios negarbingos konkurencijos. Todėl, mano nuomonė, yra būtina, jog taip kaip turi Kinija, Junktinės valstijos e, e, ar Japonija savo e, prekybos politiką tikrą, tai ir mes turim tokią politiką turėti, nes ES yra tarptautinėje arenoje žaidėjas. Irgi. Ir kitas dalykas labai svarbus, komisija, jeigu komisija nuspręs, kad pramonės politika yra prioritetas, tai tuomet irgi reikia konkrečių sprendimų ir veiksmų, nes jeigu e, bus, e, jeigu tai bus nuspręsta, tai e, tuomet mes konstatuosime, kad reikia imtis veiksmų, nes reikia reindustrializacijos, nes ES daugelį valstybių išskyrus Vokietiją pramonės įmonių padėtis nėra labai gera ir kad tuomet nus, turi būti nuspręsta, kad stipriausių nacionalinių įmonių iškilimas taip pat turi būti e, prioritetas, jų kilimo skatinimas. Aš dabar nenoriu Jums pateikti konkretaus e, e sąrašo, nes ne, ne taip mes skatinsime tų stipriausių įmonių iškilimą ir, ir, ir, ir lyderiavimą pasaulio rinkoje. Nes visų pirma, tas įmonės savaime turi iškilti Europos e, pramonės sektoriuje, prieš tapdamas lyderiais pasaulinėje rinkoje. Ir kitas dar aspektas dėl negarbingos konkurencijos, nesažiningos konkurencijos. Ben Lange savo išvadose kalbėjo apie žaliosios, žaliųjų technologijų taikymo rezultatus. Kinija nusprendė, jog šiame sektoriuje jinai taps e, pasaulinė lyderė Kinija nori būti pirma visose sektoriuose su laiku ir, ir Kinija gali savo tai leisti. Tačiau kalbant apie žalėją ekonomiką, 680 milijardų investicijų planas yra numatytas ir 30 procentų to plano e, 30 procentų jo numatoma investuoti į ateities technologijas ir tarp jų į žalėją ekonomiką. Ir kinie, kinai be jokių išimčių taiko e, į, įvairi, įvairialypį dempingą e, šioje srityje. Ir e, valstybinėms įmonėms, pavyzdžiui, beprocentinės paskolos yra duodamos, e, suteik, savivaldybės suteikia uždyką e, E, sklypus ir tada Kinai iš tikrųjų tampa lyderiais e, vėjo jėgainių e, gamybos srityje ar saulės baterijų gamybos sektoriuje ir ką mes tuomet turime daryti esant tokioms aplinkybėms ir tokiams sąlygoms. Čia kalba sukasi apie ateities technologijas, kurios yra labai remiamos ten. O ką mes darysime, liksime. E, nieko neveikdami, kreipsimės į PPO. Aš esu šiaip prieš protekcionizmą nusistatęs, tačiau aš manau, kad turime gintis panašiai kaip, kaip ginasi kiti čia. Amerikiečiai pasisako už laisvą prekybą, bet jie moka apsiginti. E, kiti e, taip pat sugeba tą daryti, turime būti nenaivus, mes nepakankamai e, apsisaugome. Mes norime rodyti pavyzdį e, visur ir daug kas iš mūsų įima pavyzdį, tačiau mes per daug naivus tas kapitalizmas, kuris dabar vystosi Kinijoje, nėra liberalus kapitalizmas, tai yra valstybinis kapitalizmas, kuris remiasi valstybės e, milžiniškomis įmonėmis ir e, kuris remiasi mažu vartojimo lygmeniu. Kinijoje vidaus vartojimas yra tik 35 procentų, tuo tarpu ES jis yra apie 75 procentų e, dydžio. Ir e, tokia situacija rodo taip pat, kad mes e, turime kad turime imtis konkrečių veiksmų. Dar penki kolegos, komisija pranešėjas, taigi vokiškai ir aiškiai kiekvienam po pusantros minutės, e, kitaip nespėsim. Prašau kalbėti trumpiau. Dabar kolegė Van Bremt ir paleisiu laikrodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, tikiuosi, kad jūs gerai supratau, kadangi nebuvau užtėjusi ausinių, nes bandau pagerinti savo vokiečių kalbos žinias. Uh, Jūs prašėte kalbėti trumpiau daug gerų aspektų mm. ir vis dėlto panaudosiu penkias sekundės e, pagirimui pranešim, pranešimo ir pranešėjo, kadangi dokumentas geras, subalansuotas. Jeigu mes norime pramonės politiką taikyti tinkamai, ji turi apimti visas gyvenimo sritis. Noriu vieną aspektą ypač pabrėžti, esu įsitikinusi, kad nelabai, kad, atsiprašau, kad labai svarbu, kad mūsų pramonė taptų kitokia. Aš e, čia omenyje turiu išteklių klausimą, pranešėjas e, pabrėžė naudingųjų išteklių e, svarbą, kalba apie tai globaliame kontekste, kadangi mūsų įmonės nuolat ieško, kurgi galime sutaupyti, visuomet žiūrima į darbo išteklių sąnaudos, tačiau jos sudaro vos 20 procentų pramonės sąnaudų, o 40 procentų sudaro ištekliai. Taigi, e, eko, būtų ekologiška, socialu ir ekonomiška daryti pakeitimus būtent naudingųjų išteklių srityje. Taigi mano pakeitimai koncentruosius būtent į šį aspektą. Aš siekiu, kad mes kad pereitumėme prie amžinojo variklio tam tikro taikymo, kad būtų galima nuolat perdirbti e, prekes ir išteklius ir kad būtų išteklius galima naudoti nuolat ir nuolat. <laughs> Euh, Atsiprašau, nenugirdau savo pavardės. Nieko tokio. Na, džiaugiuosi, matydamas, kaip krypsta diskusijos. Tikiuosi, pastebėjote, kad prancūzai reiškia labai aiškiai savo poziciją, tačiau kai kur pozicijų yra bendrų požiūrių. Mes pergyvenę krizę matome, kad Vokietijai sekasi geriau už krizės kapstytis negu Prancūzijai. Kodėl? Todėl, kad na, pasirinko nacionalinį požiūrį e, Vokietija. 60 e, pagamintų automobilių iš šimto parduodamų yra pagaminta e, Vokietijoje. Tuo tarpu, kai Peugeot parduoda, tai, tai 35 šimtų automobilių gal yra pagaminti Prancūzijoje. Taigi, Mes manome, kad svarbu yra grįžti prie stiprios pramonės politikos Europos Sąjungai. Reikia prie to prisidėti. Kodėl? Todėl, kad mes kalbėjome apie ilgą laiką apie tai, kad būtinis atlikos turi būti naikinamos ten, kur jos gaminamos. Europos Sąjunga turi veikti lygiai taip pat, turime visi veikti taip, kad pramonės gaminiai būtų gaminami ten, kur jie vartojami. Arba kuo arčiau tos vietos, kur jie vartojami. Tos transporto priemonės, kurios važinė Europos Sąjungoje, taip reikėtų taip daryti. Kaip jau sakiau, įmonėms padėti galima, tačiau įmonės turi įsipareigoti plėtoti užimtumą. Kaip ponas Weber ir ponia Grostet jau sakė, na, galiausiai atsisakykime to naivaus požiūrio, tai nieko mums nepadės, nes Amerikiečiai dolerį tai, tai devalvuoja, tai vėl užkelia jo vertę. Jie daro viską, kad užimtų rinkas. Apie Kiniją net kalbėti nereikia. Tos pačios Europos įmonės yra įsikūrusios Kinijoje ir ieško ir toliau galimybių uždirbti kuo daugiau. Europiniai strategijai taip. Tačiau nesiremkime vien tik rinkos dėstys, tiesiog stenkimės, kad pramonė pagaliau grįžtų į Europos Sąjungą. Ačiū, kolega Hercog. Thank you, Chairman. Uh, <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą dalykų norėjau paminėti trumpai. Maničiau, puiku, kad mes pabandome kalbėti apie pramonės politiką ir kaip turime aplinkosaugos politiką, e, finansinę politiką ir panašiai. Mes turime vystyti pramonės politiką ir aš manau, kad tai yra puikus dalykas, apie tai pradėjo kalbėti pliuose kolega Langė ir galime jį tik paremti. Kitas dalykas yra štai koks. Yra sutariama dėl to, kad yra strateginių tikslų. Kitaip tariant, turėti pramonės politiką turi būti mūsų strateginis tikslas. Europa pasisako už paslaugas ir sakoma, kad reikia tą pasą sektorių gerinti. Na, tvarkoj, jeigu norime turėti legalią darbo rinką, e, tai turime plėtoti pramonės politiką. Krizė aiškiai tą pamoką mums leido išmokti. Kitas dalykas, kuris nuėjau paminėti, manau, kad pramonės politika turi būti išmani ir efektyvi. Pateiksiu pakeitimų šią tikme. Daliau apie tai nekalbėsiu, nors tai yra svarbu, bet norėčiau tarti keletą žodžių apie bendradarbiavimą. Matėme, kad įmonės jungiasi tarpusavyje, jungiasi tarp atskirų žemynų esančios įmonės per tiekėjų tinklus taip pat. Ir tos e, matome, kad mažos ir dėlis įmonės gali pakankamai sėkmingai bendradarbiauti. Atskiruose sektoriuose yra tokių pavyzdžių, tačiau man klausimas yra toks. Automobilių gamintojai per 20 metų e, turėtų apsispręsti, ką jie darys, nes net netrukus ir tokios įmonės, pavyzdžiui, kaip Google ar kitos, galbūt įrengs ir savo automobilių gamybos padalinius kažkokius. Ką darys mūsų įmonės? Aš manau, kad turime elgtis išmintingai, turime vertinti įmonių jungimus į galimybės. Matome, kad tai vyksta telekomunikacijų sektoriuje, energetikos sektoriuje taip pat. Tai tai turime atsižvelgti, kurdami savo pramonės politiką. Buvo plačiai diskutuojama apie finansavimą. Aš manau, kad tai yra šis dar svarbesnio. Turime Europoje sukurti investicijoms palankę aplinką. Galime viso Europoje pamatyti, kad ES valstybės nes nekuria tokios aplinkos, kuri būtų palankiai investicijoms šalia finansinių grinai klausimų, tas aplinkos sukūrimas turėtų būti vienas svarbiausių klausimų. Dėkuoju. Danke, kolegė Tikau. Kolegė Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, am să încerc să... Ačiū. Fără a repeta ce... Pone pirmininkė, norėčiau pateikti keletą naujų idėjų, pasistengsiu nesikartoti. Iš ties naudingojų iškasenų klausimas yra labai aktuolus, todėl svarbu būtų parengti pranešimą e, savo iniciatyvą. Naudingieji ištekliai ir pramonė glaudžiai susiję tarpusvėje. Tuo tarpu energijos e, efekt, sunaudojimo efektyvumo didinimas gali suteikti daug galimybių pramoniai, kadangi e, pramonė vartoja, suvartoja energijos, tačiau jeigu pramonės nėra, tai energijos tarsi lieka daugiau, taigi reikia efektyvumą didinti. Taip pat turime atnaujinti savo materialinę bazę, užtikrininė tinkamą finansavimą. Galėsime atnaujinti įmonės ypač rytų Europoje, kad jos būtų efektyvesnės ir taupytų energiją. Būtų svarbu į mūsų diskusiją įtrauk, įtraukti profsąjungas. Pramonės vystimasis glaudžiai susijęs su užimtumu Europoje. Reikia pasitelkti akademinę bendruomenę. Visi kartu turime nuspręsti, kokių mums specialistų ateityje reikės. Proszę Państwa, uważam, że bez protekcjonizmu e, państw... Ačiū ponas Girikas. Be valstybinio protekcionizmo neįmanoma sukurti konkurencingos pramonės nei pavienėje valstybėje narėje, nei visoje ES. Taip pat ir visuomenė nebus laiminga. Lenkijos pavyzdys rodo, kasgi nutiko. Beje, neteisingai teka man skirtas laikas. Taigi Lenkijoje štai tokia situacija. Savo laiku mes atsivėrėme Europai ir pasauliui, tačiau atsivėrimas buvo vienpusis. Lenkijos pramonė sunaikino tarptautinės korporacijos, kurios yra labai galingos, turtingos. Jos sugebėjo supirkti ištisus pramonės sektorius – bei po to jie tiesiog išnyko, nustojo egzistuoti. Tai turėjo neišvengiamų didelių pasiekmių biudžetui. E, mokesčiai nutekėdavo kažkur kitur, kadangi tarptautinių korporacijų būstinės yra kažkur kitur. Kitas neblogas pavyzdys – Fiatas. Fiat beveik uždyką nusipirko automobilių fabriką viename Lenkijos mieste. Gamina ten e, automobilius panda ir e, mes turime tik išlaidas, bet naudos nėra, nes pelnas nuteka į užsienį. Turime sutvarkyti mokestinius klausimus Taigi reiktų laikytis labiau protekcionistinio požiūrio, tuomet mūsų pramonė bus įmanoma atgaivinti. Pirmininkas, ačiū. Komisija, ponas Bergman. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, we should not forget... Ačiū, pirmininkė. Turime prisiminti, kad 2020 m. strateginio dokumento mūsų atvartate tema yra dalis. Tai yra tos pavyzdinės iniciatyvos, kurios mums yra svarbios. Ir mūsų tikslai nepasikeitė. O būtent vienas iš tų tikslų yra išlaikinti tvirtą, stiprią, įvairią pramonės politiką Europoje. Turime priminti, kad mes norime, kad konkurencingumas ir, ir, ir įmonių gyvybingumas būtų svarbiausi dalykai. Mes kalbame apie konkurencingumą, turėdami pirmiausia omeny, turėdami omeny kainių konkurencingumą, inovacijų konkurencingumą. Ir manau, kad apie tai yra kalbama ir taip pat ir pono Langin pranešime yra sakoma, kad tvarumo, bet konkurencingumo neižiais sukurti. Lygiai taip pat, kaip konkurencingumo nesukursi be inovacijų. Galbūt e, kiek per daug dėmesio skiriama tvarumui ir per mažai konkurencingumui, bet aš manau, kad dar, bet diskutuojant, šiek tiek keisis požiūris į šį klausimą. Norėčiau dar pridėti keletą dalykų, kuriuos atspindėjau savo komi e, komunikate. Apie juos kalbama taip pat ir pranešime. Pirmasis dalykas būtų toks. Svarbu kalbėti apie tiekimo grandinę, ne, ne apie atskiras pramonės įmonės, bet apie visą sistemą. Nes jeigu įmon, nebus rūpinamasi visa grandinė, įmonės būna delokalizuojamos. Visos, visi e, etapai yra svarbus ir kiekviena įmonė yra svarbi. Negalime, pavyzdžiui, sakyti, skatinkime ekologišką pramonę, Ir, pavyzdžiui, visiškai neskatinkime kokiu nors, pavyzdžiui, energiją gaminančių įmonių. Tai būtų blogas požiūris. Kitas dalykas. Nacionalinės pramonės koncepcija yra vakarykštė koncepcija. Turime kalbėti apie vieningą ES rinką. Tarp, su tarptautinėmis įmonėmis dirbdami turime patys mąstyti tarptautiškai. Na ir paskutinis dalykas. Jau apie tai buvo šiek tiek kalbėta. Kitos politikos yra pramonės politikos svarbus e, komponentas. Pavyzdžiui, kai kalbame aplinkosaugos politiką, kalbame apie prekybą taršos leidimais, tai turi e, glaudų ryšį su pramonės politika. Lygiai taip pat klimato politika, energetikos politika ir panašiai. Europos ekonominiai valdysenai. Tai yra taip pat labai svarbu. Ta ekonominė valdysena turi būti stiprinama, turime kelti ambicingesnius europinio reguliavimo tikslus. Šiek tiek gal trūksta pranešime e, tokio priminimo, kad mes kartais pamirštame savo stipriasias pusės, esame per kuklus, nemokam savęs pristatyti. Mes e, turime sukūrę e, tikrai nemažai darbo vietų, turime daug įmonių ir aš manau, kad tai yra tikrai reikšmingi dalykai. Mes negalime uh, e, užmygti ant laurų, turime dirbti toliau, turime nepamiršti integracijos procesų. Besikeikiančiame pasaulyje turime dirbti labai greitai, turime tobulinti infrastruktūras, turime būti dar ambicingesni, turime mažinti verslo sąnaudas ir turime sukurti tam tikrą kritinę masę, kurdami savo pramonę, kurią Europa galėtų pasinaudoti. Tai ta, tam kol kas nėra skiriama pakankamai dėmesio. Spalio 27 dieną komisija priims savo dokumentą, mes su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais dar aptarsime jūsų pranešimo projektą Tačiau ir komisija, ir parlamentas regis e, laikosi vienodo požiūrį, tad diskusijų sunkumų neiškils. Ačiū. Ačiū, o diskusijas pabaigs mūsų pranešėjas ponas Langė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui už gausybę įdomių pasiūlymų. Tikrai negaliu kiekvieno iš jų pakomentuoti. Daugelis jūsų paliestų klausimų man artimi, ponė Weberai, finansavimo klausimai, vidaus rinkos problemos. Tačiau e, nu, sekretoriatas ir Nora liepia man apsiriboti 12 500 ženklų, todėl negalėjau surašyti visko, ko gal norėjau. Manyčiau, e, tą galima bus padaryti per pakeitimus. Dėl kilmės ženklinimo iš ties, kai buvo atkreipta, priekybos komitete yra muskardinį pranešimas svarstomas, problema valstybės narės aktyviai tam priešinasi, gal reiktų jas paspausti. Tikrai nekantraudamas laukiu jūsų pakeitimų. Tikrai e, paraginsiu teikti pakeitimus, kad jie atspindėtų europinį lygmenį, būtent jog galėtumėme pateikti realiai įgyvendinamus pasiūlymus. Taigi ačiū už pasiūlymus ir e, laukiu naujų diskusijų. Pone Langen, patarimas, jeigu turite kažką daugiau parašyti, rašykite knygą. Čia toks nedidelis pokštas, o dabar posėdį baigėme, susitiksime trečią valandą.